parlamente. Pone pirmininkė, Europos parlamente plenarinėje sesijoje jūs kalbate pirmą kartą. Mes sutarėme, kad šis, šis sesija galėtų būti šiek tiek ilgesnė, nes ponas pirmininkas norėjo pristatyti jums savo požiūrį į kitus klausimus taip pat, institucinius klausimus savo kadencijos pradžioje. Taigi 15-20 minučių tikriausiai jums, ponia pirmininkė, pakaks. Pone pirmininkė, kolegos, man malonu pasinaudoti šią progą ir padiskutuoti su jumis, ne tik pranešant jums apie neformalų vadovų, vyriausybių ir valstybių vadovų sustikimą, nes tai buvo neformalus sustikimas be jokių formalių išvadų. Bet taip pat noriu pasinaudoti šią progą sustikti su jumis savo kadencijos pradžioje. Jeigu būčiau laukęs iki pirmosios formalios galimybės papasakoti apie Europos tarybos, kuris vyks kovo pabaigoje rezultatus, nebūčiau atvykęs į parlamentą iki balandžio pabaigos, jau praėjus penkiems mėnesiams po mano paskirimo į Europos tarybą tarybos pirmininko pareigas. Taigi, noriu padėkoti už progą išdėstyti, kaip aš įsivaizduoju savo vaidmenį ir funkcijas. Keletą minučių skirsiu tam, kad nereikėtų prie to grįžti ateityje. Visada Europos tarybai kas nors pirmininkauja tai nėra tas pats e, kaip Europos prezidentas, kaip anksčiau, kaip kartai žiniasklaidoje tai pavadinama. Kas pasikeitė? Trys nedideli dalykai, kurie kart, visi kartu, bėgant laikui, turi galimybę ži, padaryti žymių skirtumų. Pirmiausia, tai testinumo elementas. Anksčiau pirmininkas keisdavosi kas šešis mėnesius, tai yra po kas antro ar trečio E, sustikimo. Nebuvo galimybių sukurti ilgalaikę strategiją, mūsų partneriai trečiosios šalise buvo pripratę susitikinėti su vis skirtingais vadovais kiekvieną kartą, kai susitikdavo su ES. Didesnis testinumas yra labai svarbus, kuriant santykius ir atliekant svarbės užduotis, rimtas užduotis. Antra, tai yra e, pilnas darbas. Ankstesni pirmininkai tuo pačiu metu turėjo valdyti ir savo vyriausybės. Šios pareigos. Šiose pareigose jie galėdavo bent jau tik tai pusę laiko skirti Europos reikalavimams. Paskiriant pilno teisį postą, įskaitant ir e, išorės atstovavimą, Europos taryba dabar turi daugiau galimybių suvaidinti savo vaidmenį Europos institucinėje sistemoje. Trečia, faktas, kad e, valstybių ir vyriausybių vadovai dabar pasirinko, ką jie nori matyti šiame poste, o ne atsitiktinai pagal kažkokį e, rotuojantį sąrašą. Tikiuosi, kad tai taip pat prisidės ir prie paramos, kuri bus suteikta pirmininkui. Šie trys pokyčiai yra pragmatiškas institucinės architektūros pagerinimas, tačiau žvelgiant juos kartu, atsižvelgiant į faktą, kad Europos taryba tampa institucija, tai Europos tarybai suteikia didesnę galimybę įvykdyti jos, jai sutiktas užduotis pagal sutartis, nustatant bendras politinius prioritetus ir uh, užduotis Europai. Vieni e, vienaip ar kiti kitaip sutiko šios pokyčius, tačiau kai kas mano, kad Europos tarybos pirmininkas yra tam tikras prezidentas, kaip pavyzdžiui vykdomojoje valdžioje Prancūzijoje. Kiti mano, kad tai yra tiesiog pirmininkavimas vadovų sustikimams. Tikrovėje nėra nei vienaip, nei kitaip. Iš tikrųjų, tai nėra prezidento postas ir nėra vykdomojų galių. Pirmininkas turi e, reikšti valstybių vadovų bendras nuomonės. Kita vertus, jo vaidmuo nėra tik tai pirmininkauti posėdžiuose, suteikiant žodį vienam ar kitam Europos vadovo tarybos nariui. E, Renkti posėdžius ir po to e, imtis tolesnių veiksmų, atstovauti ES išorėjas, išorėje, pavyzdžiui, per G20 sustikimą ir taip pat valdinti e, ryšio vaidmenį, siejantį vaidmenį tarp Europos e, valstybių sostinių. Tai yra daugiau negu pirmininkavimas posėdžiams. Jo vaidmuo yra sustiprinti bendrą bendros krypties jausmą. Nei mažiau, nei daugiau. Kur mes vyks, e, einame? Kaip mes elgiamės su savo kaimynams? Kas yra mūsų svarbiausi strateginiai partneriai pasaulyje? kur mes norime nueiti po 10 ar 20 metų. Tai yra svarbiausi klausimai. Kai dėl mano santykių su Europos parlamentu, e, sutartis mažai apie tai kalba. Ji tiesiog reikalauja, kad aš jums atsiskaityčiau po tarybos pčių. Tai reiškia bent jau keturis kartus per metus, nors daugelį atvejų gali būti penki ar šeši susitikimai, o ateityje gali jų padaugėti iki 10. Nepraeis daug laiko, kol jums visiems nusibos e, į mane žiūrėti. Aš ir toliau e, palaikysiu įprastinius kontaktus e, su parlamento nariais, su frakcijų posėdžiais ir kasmėnesiniai susitikimą su pirmininku. Mano vaidmo neturėtų būti painiojamas su komisijos pirmininko vaidmeniu. Ponas Baroso pirmininkauja vykdomai valdžiai, kuri yra e, atskaitinga Europos parlamentui. Ji teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir biudžeto, aš to nedarau. Komisijos pirmininkas reguliariai kontaktuoja su Europos parlamentu, ne tik dirbant dėl tų teisės aktų ir biudžeto pasiūlymų. O mano užduotis yra užtikrinti, kad valstybių ir vyriausybių vadovai gali kolektyviai sutar, galėtų sutarti dėl bendros strategijos ES, kiek tai susiję su jos vidaus plėtra ir išorės santykiais. Aš kas savaitę sustinku su pirmininku Baroso. Mes vis, abu puikiai suprantame e, tą poreikį e, vengti e, konfliktų ir kompetencijų prieštaravimų. Viešoj, viešai nuomoniai trečiosios šalise gali būti sunku suprasti skirtumus tarp e, komisijos ir tarybos pirmininko pareigų, tačiau aš esu įsitikinęs, kad mes einame teisingų kelių. Ir šiame kontekste labai svarbu atminti, kad aš esu Europos tarybos pirmininkas, o ne ministrų tarybos pirmininkas. Tai yra du skirtingos atskiros institucijos. Įprasta taryba tai yra kita E, teisės aktų kūrimo šaka su Europos parlamentu ir toliau, jei bus pirmininkauti e, rotuojanti valstybė narė. Ir tik tai užsienio reikalų konfiguracijoje, kur koordinuojama e, vykdomoji valdžia, čia yra nuolatinis pirmininkas Catherine Ashton asmenyje, kuri yra taip pat ir ypatingo įgaliotinė užsienio politikai. E, šiuo metu norėčiau sustoti ir padėkoti poniai Keštan už jos darbą. E, susiduriant su įvairiausiais iššūkiais užsienio reikalose ir saugumo srityje ir rengiant išorės e, reikalų, išorės veiksmų tarnybą. Mano privilegija bus artimai su ją dirbti atstovaujant ES užsienyje. Leiskite pasakyti keletą žodžių apie pačią Europos tarybą. Pirmasis formalus sustikimas man pirmininkaujant įvyks kito mėnesio pabaigoje. Tačiau <clears throat> mes jau esame neformaliai susitikę e, su vyriausybių ir na, vadovais Solvei bibliotekoje, kadangi e, tai buvo tiesiog e, intimesnė aplinka, ar kad ar tai buvo parlamentas, diskusijos buvo vaisingos. Kaip sakiau, negaliu pateikti jokių formalių išvadų iš neformalaus posėdžio. Daugiausia, ką galiu padaryti, tai pasidalyti savo asmeniškomis išvadomis, kurias išdėšiu Europos parlamento e, nariams, Europos tarybos nariams ir, kaip žinau, e, šis laiškas yra pasklydęs ir parlamente. Mano tikslas neformalioje taryboje buvo iš esmės pasirenkti tolesnėms diskusijoms dėl to, kaip pagerinti Europos ekonominius rezultatus išeinant iš tos ekonominės krizės. Tam reikia pažvelgti į mūsų tikslus ir ambicijas. Komisijos pirmininkas Baroso pateikė labai naudingą dokumentą, tačiau taip pat galvojame, kaip e, pagerinti valdymą, kaip valdyti integruota Europos ekonomika, kuri yra didžiausia pasaulio rinka, kad pagerintume ekonominius rezultatus vienų svarbiausių klausimų, su kuriuo susidarė ES. Pagal pradinį apsikeitimą nuomonė, nuomonėmis mes e, kalbėjome apie tai, kaip nustatome tikslus, kaip vertiname rezultatus. Didelė dalimi kalbėjome apie tai, kaip reikia koordinuoti nacionalinių kompetencijų ribas pasinaudojant ES kompetencijomis ir priemonėmis. Todėl ši užduotis tenka kaip tik Europos tarybai. Solvėjai sustikimą visi nariai sutarė, kad mums reikia geresnio ir sutelkto ekonominio koordinavimo tiek makroekonominiai politikai, eurozonoje ypač, taip pat ir mikroekonominėje politikoje. Daug viso to yra techniniai klausimai, tačiau vien pažvelkime į idėją, kad reikia sumažinti bendrų e, ekonominių tikslų skaičių ir susitelkti ties keturiais ar penkiais. Šie tikslai turėtų būti kvantifikuojami ir galėtų būti išskaidyti į nacionalinius e, mažesnius tikslus, kad nebūtų 65 skirtingų duomenų srautų. Be to, Europos tarybos nariai nori prisimti daugiau atsakomybės bendroje e, Europos strategijoje skatinant augimą ir kuriant darbo vietas. Toks asmeniškas įsitraukimas yra būtinas. Turime perėti nuo rekomendacijų ant popierių prie tikrų įsipareigojimų. Aš tikrai pajutau tokį ambicijų lygį per tą sustikimą. Kalbant apie geresnį koordinavimą, geresnį valdymą, Svarbiausia yra bendras įsipareigojimas siekti sėkmės. Mes taip pat trumpai diskutavome apie tai, kaip geriau įgyvendinti uh, Europos veiksmus rekonstruojant Haičio valstybę. Mes ir toliau sieksime geriau įgyvendinti 100, 240 uh, sutarties straipsnį dėl humanitarinės pagalbos koordinavimo. Ir į klausimą, kaip reikėtų Europai reaguoti strategi strategiškai į Kopenhagos e, susitikimo rezultatus, bus aptarta per kitą tarybą. Netikėtai kilo situacija dėl, diskusija dėl situacijos Graikijoje. Aš pats prisėmiau užtikrinti, kad situacija būtų tvarkoma pagal institucinę sąrangą, o ne už jos ribų ir kad susitarimas, kuris būtų pasiektas, būtų patvirtintas visų 27 valstybių ir vyriausybių vadovų, taip pat ir komisijos pirmininko bei Europos centrinio banko pirmininko. Toks sutarimo laipsnis yra signalas apie tai, kad Graikija prisima savo atsakomybę sumažinti deficitą ir e, apie tai, kad mūsų solidarumas, jeigu reikalingas, bus pademonstruotas. Aš e, iš tikrųjų tikiuosi išgirti jūsų nuomonės visais šiais klausimais. Na ir be abejo e, apie tai, kaip galime spręsti visas problemas, kurios kyla ES. Pone pirmininkė, kolegos, galiu patikinti jūs, kad aš turiu vieną svarbiausią tikslą šiems ateinantiems keliams metams. Tai yra užtikrinti, kad ES e, stiprės viduje išlaikys socialinius modelius ir išorėje bus e, ginami mūsų interesai, projekt, e, perteikiamos mūsų vertybės. Aš manau, kad Europos institucijos gali ir turi dirbti kartu siekdamos šių tikslų. Ačiū. Dziękuję, panie przewodniczący Rady. Ačiū, ponė pirmininkė tarybos pirmininkė. Dėkoju už pasisakymą. Dabar žodį suteikiu Europos komisijos pirmininkui Žazė Manuel Barosui, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pirmininką Vadrompoj. Tai buvo iš tiesų labai gera informatyvi, e, informatyvus tarybos susitikimas, posėdis jam pirmininkaujant, kai visi susitarėme dėl svarbių dalykų Graikijos atžvilgių, turime aptarti ir Europa 2020 strategiją, tvaraus augimo ir užimtumo strategiją. Na ir aš bandysiu paliesti pačius aktualiausius politinius klausimus ir iššūkius, kurie mums tenka. Jie Tai rodo, kad, na, na ir komisija tuos konkrečius pasiūlymus jau pateiks ant kitą antradienį. Prieš krizę ekonomika Europoje darė pažangą. 80 milijonų naujų darbo vietų, dinamiška ekonominė aplinka, tačiau visi tie, visus tuos pasiekimus nušlavė, nušlavė ekonominė finansinė krizė. Ir visi įsivyravo tam tikrą baimę. 4 procentai BVP augimas vieneriems metams, užimtumo užaugimas 10 procentų. Tai buvo, ta krizė buvo iš tiesų didelė grėsmė ir smūgis mūsų visuomenė. Ir aišku, dabar uždavinys yra vis dar labai sudėtingas. Mūsų visuomenė e, senėja, yra tam tikrų spragų moksliniuose tyrimuose ir švietimo srityje. Tačiau turime daug stipriųjų pusių. Didžiausia rinkos ekonomika pasaulyje, vieninga rinka, taip pat eurozona. Ir visa tai yra labai svarbus turtas privalumas krizės sąlygomis. Na, o dabar šiandieną Europai tenka pasirinkti. Tai yra labai svarbus pasirinkimas, kalbant apie mūsų ateitį. Tikime sugrįžti. Negalime vien tik tai tikėtis, kad gerosios dienos sugrįž. Ir žemiausias bendras vardiklis e, dėl užimtumo ir darbo vietų augimo, to mums irgi nepakanka. Reikalinga, kad Europa įsitvirtintų naujoje pasaulinėje sąrangoje. Ir tam reikalingi tam tikri pokyčiai. Aš manau, kad mes galime ir privalome būti ambicingesni. Mes galime siekti tokios ekonominės strategijos, kurioje Europa galėtų konkuruoti, sukurti milijonus naujų darbo vietų. Tačiau to nepavyks padaryti su dalinėmis priemonėmis ar menkaverčiais pakeitimais. Mums reikia veikti skubiai ir suprasti, kad įprastinė veikla, įprastiniai darbai neapsaugos mūsų piliečių gyvenimo, mūsų socialinio modelio. Priešingai, tas socialinis modelis jam iškils grėsmė, jeigu mes neprisitaikysime prie besikeičiančios pasaulinės aplinkos. Tam reikia bendrų pastangų, mums reikia ir valstybių narių, mums reikia ir Europos institucijų, mums reikia suinteresuotų asmenų, visuomenės pastangų. Ir ypatingai mums reikia, kad šis parlamentas aktyviai įsitrauktų ir reikštų paramą, kuriant šią strategiją ir ją perduodant žmonėms. Kita savaitė komisija nustatys pagrindinius strategijos elementus ir oficialiai juos pasiūlys Europos institucijoms. Dėmesys bus sutelkiamas ties trimis prioritetais - progresyvus augimas, įtraukiantis augimas ir tvarus, tolidus augimas. Žinios, inovacijos turi būti rydienos varomoji jėga, kuriant įgūdžius ir technologijas ateityje. Antras dalykas, tam, kad mūsų visuomenė būtų sveika, reikia kurti daugiau darbo vietų, reikalingas užtikrinti saugią visuomenę, kai visi jaučia galintys suvaidinti savo vaidmenį, kai yra įgūdžių darbo vietų ir kai yra radikaliai e, kovojama su skurdu. Skurdas tikrai nėra nacionalinė problema, tai yra ta problema, kurią išspręsti reikalingas europinis atsakymas, europinė reakcija. Mūsų socialinė rinkos ekonomika turi pasinaudoti ateities galimybėmis. Aš kalbu apie tvarų vystimasi ir augimą, pripažįstant, kad reikia kovoti ir su klimato kaita, taip pat pripažįstant, kad trūksta išteklių. Tai yra konkurencinga ekonomika, gilinanti vidaus rinką, kurianti geresnės sąlygas investicijoms, smulkioms vidutinėms įmonėms. Aš noriu, kad Europos ekonomika išsilaikytų tvirta e, pasaulinėje rinkoje. Ir aišku, tie prioritetai mums nėra nauji. Tačiau tai, kad mums nepavyko įgyvendinti šių tikslų, dėl to tie tikslai tampa tik dar svarbesni. Ir mums reikia radikalių pokyčių. Ir reikia keisti požiūrį, kaip galėtumėme pasiekti tų tikslų. Taigi, ko mums reikia, kad e, tie tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti. Pirmiausia, strategija turi būti nuosekli, negalima visko sumaišyti ir e, tų, tų, tų lengvų tikslų pasiekti, o kitus palikti kitiems. Na ir kalbant apie vieningą rinką, vieningos rinkos sukūrimas, mokesčių sistemos kokybė, tai kaip mes leidžiame savo lėšas, uh, tokių intensyvių intensyvaus spaudimo mūsų finansiniai rinkai laikais, sąlygomis. Mūsų strategija turi įtraukti visas visuomė, visus visuomenės sluoksnius. Mums nepavyks atgaivinti mm, Europinės visuomenės, jeigu tą darysime socialinio konflikto kainą. Dėl to reikalingas proaktyvus požiūris, kuriant darbo e, vietas, kovojant su skurdu. Dėl šios priežasties Mes turime reformuoti finansinės rinkas, norime stipraus finansinio sektorius, kuris galėtų finansuoti inovacijas. Aišku, ir mūsų visuomenės vyriausybės turi prisimti e, platesnės atsakomybės. Reikalinga suvokti, kad reikalinga stipri priežiūra Europos lygmenių. Dar vienas dalykas. Negalime tos bendrosios vizijos, kalbant apie ES ekonomiką, sutelkti į vieną klausimą, kas atlieka kokius darbus. Mes turime suvokti, kad europinis požiūris turi turėti pridėtinę vertę. Ir akivaizdu, kad globalizacijos sąlygomis, kai reikia kalbėtis ir su Amerika, ir su Kinija, ir su Rusija, kitomis valstybėmis bendrojo požiūrio pridėtinė vertė, pavyzdžiui, 20-tuke, didžiajame 20-tuke, ta iniciatyva, kurią ir pradėjo ES, e, pirmininkaujant Prancūzijai. Prancūzijos prezidentas ir aš pasiūlėme Amerikos prezidentui renkti tuos viršūnių susitikimus. Taigi būtina pripažinti, kad mes galime pasiekti kur kas geresnių rezultatų, jeigu dirbsime iš vien. Jeigu kalbame apie pasaulinį tarpusavio priklausomumą, turime suvokti, kad turime stiprinti ir, ir europinį tarpusavio priklausomumą. Ir aišku, yra tam tikrų nacionalinių atsakomybių. To aš ir tikiuosi iš vyriausybių. Tačiau taip pat tikiuosi, kad vyriausybės pasiaukojančiai sieks ir europinio požiūrio ir strategijos. Ir tai nereiškia, kad tik tai jiems teks atvykti uh, karts nuo karto į Briuselį, jie privalo padėti tam, kad mūsų visuomenė būtų iš esmės reformuota, kad ji būtų skaidresnė, kad, būtų, kad mūsų piliečiai gyventų geriau. Mums pavyks tik tuo met, jeigu būsime pasirengę dirbti iš vien, o ne vieni prieš kitus. Dėl to reikalinga, pat, reikalingas patikimas nuosavybės jausmas visais lygmenimis, reikalinga koordinuoti įvairius ekonominius lygmenius. Ir mes tomis galimybėmis pasinaudosime. Europos tarybos posėdėje aš pamačiau, kad yra suvokiama, e, kokio masto tai yra problemos. Kai prieš penkerius metus mes aptarėme Lisabono strategiją, galiu atvirai Jums pasakyti, kad šį kartą, lyginant su diskusijomis prieš penkerius metus, aš mačiau daugiau noro dirbti iš vien, kovojant su Europos ekonomikos problemomis. Ir aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad dabar nacionaliniai interesai nepakenks ir nesumenkins poreikio labiau koordinuoti veiksmus. Taip pat mums reikia svarbių priemonių Europos mastu, konkrečių planų, konkrečių priemonių. Ir tokias priemonės mes ir pristatysime, pavyzdžiui, tokie projektai kaip inovacijų planai. Uh, konkreti, tinkama e, pramoninė politika, skaitmeninė darbo tvarkė, žaliosios technologijos ir konkretus planas arba veiksmas kovojant su skurdu. Projektai turi savo vertę, daro poveikį. Projektai rodo, kodėl Europa gali pasiūlyti sprendimą ir įrodo, kad ES ne vien tik kalba, bet ir veikia. Na ir pabaigai norėčiau kreiptis į Jūs, e, gerbiami parlamentarai. Prašau pritarti šiai programai kaip e, teisėkuros institucija, kaip biudžetą tvirtinanti institucija, nes tai yra labai svarbus projektas visai ES. Dėkoju. Dziękuję, panie przewodniczący. Teraz mówcie. Ačiū, pone pirmininkė. Dabar politinių frakcijų vardu, pirmiausia, EPP ir krikščionių demokratų vardu ponas Daulis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė, gerbiami kolegos. Vasaro 11 dieną įvyko pirmasis tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo ponas Hermanas Van Rompoj. Aš norėčiau jį pasveikinti apsilankius parlamente ir norėčiau pasakyti, kad mes iš jūsų labai daug tikimės. Mes taip pat sveikiname pozityvę ir pragmatišką dvasę, kurią jūs išreiškėte. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes iš jūsų, kaip ir iš visos ministrų tarybos, tikimės, kad jūs suvoksite, kad su Lisabonos sutartimi pasikeitė mūsų santykiai. Mes lygiai taip pat tapome e, ir teisinių ir politinių sprendimų prieimėjais. Dabar apie pačių diskusijų turinį ir apie ES 2020 strategiją. Na ir aišku, būtinai reikia kalbėti apie ekonominę ir fiskalinę politiką ir apie Graikijos įsiskolinimą, nes tai yra šiuo metu labai aktualus klausimas bendros valiutos susilpnėjimas e, galbūt yra susijęs su Graikijos krize, tačiau galbūt e, euras patiria išpolį iš tų, kurie niekada nenorėjo stabilios valiutos Europos Sąjungoje. Ir mes matome, kas atsitiko Graikijoje tačiau kyla klausimas, kas yra daroma, kad būtų padėta toms šalims, kurias ištiko krizė. Čia yra klausimas skirtas jums. Jeigu mes galvojame apie solidarumą, apie tai, kaip jis buvo suformuoluotas vasario 11 dieną, aš norėčiau paklausti, ar mes jau esame subrendę tai situacijai, su kuria susidurėme. Graikijos krizė rodo, kad mums reikia labai drąsių ir ištingų sprendimų kad galėtume suteikti eurui politinės jėgos. Mes turime kalbėti apie valiutų valdymą, tačiau mes turime kalbėti taip pat e, apie veiksmingą e, biudžeto koordinavimą, ypač tų valstybių narių, kurios yra eurozonos narės. Ankstesnis Prancūzijos e, premjeras pripažino, kad yra labai svarbu atsisakyti dalies savo su, su, su, e, suvereniteto, kas beje prancūzams nėra labai lengva, kad e, būtų galima e, padėti eurui. Todėl aš norėčiau jūsų visų paprašyti atkreipti dėmesį į šią mintį, ją turėti omenyje ir jeigu valstybės narės savo koordinuotų savo veiksmus, jos iš tiesų susikurtų daugiau veiksmų laisvės ir tokiu būdu jos galėtų įtakoti e, naujas pasaulinės taisyklės ar nuostatas, tačiau visų pirma reikia sutelkti europinės jėgas tarptautinėse finansų institucijose. Čia Europa turi kalbėti vienu balsu. E, norėčiau pateikti vieną pavyzdį. E, Tarptautinėme valiutų forme balsai yra skirstomi pagal valstybių ekonominę jėgą. Japonija turi 6 procentus, Kinija 3,6 procentus, o šešios ES valstybės e, narės įkurėjos e, turi apie 18 procentų balsų. Jeigu ES turėtų 23 procentus balsų, tai tuomet jų balsų skaičius kartu sudėjus būtų dvigubai didesnis už e, JAV. Juk tokia, tokia, tokia iš tiesų yra jėgos, ekonominės jėgos pasiskirstimas toksai yra pasaulyje ir atrodo, kad dabar į tai nėra atsižvelgiama. Taigi, ponė Van Rompoj, dabar yra pats laikas, kad eurozonos valstybės atvertų akis ir padarytų atitinkamas išvadas greitai iškils būtinybė veikti iš vien, o ne pasilikti nuo šalyje, e, sprendžiant suverenumo klausimus. President. Ačiū. Toliau socialistų ir demokratų pažangaus alijanso vardu, ponas Jonas Hughes. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo ekonominės ir socialinės krizės pradžios septyni milijonai žmonių prisidūrė prie bedarbio eilės. Iki metų pabaigos gali būti, kad daugiau kaip 25 milijonai žmonių bus be darbo. Ekonomikos sveikata ir viešųjų finansų sveikata, kuriuo mes siekiame nuo 10-20 pradžios, sužlugo per mažiau kaip du metus ir nepaisant brangių priemonių, mums kol kas pavyko išvengti tik tai visiško sistemos žlugimo. Ekonominis augimas vis dar silpnas, daug žmonių nebepasitikė ankstyvų atsigavimu ir, aišku, bijomasi dėl ateities, neligybė padidėjo, valstybės narės e, reikalauja ES solidarumo ir apsaugos dėl begalestingų spekulacijų. Krizė pakirto ES pasaulinę konkurenciją ir susilpno jos pasaulinę įtaką. Tokia yra niuri ateit, e, nu, niurus vaizdas ir reikia dabar galvoti apie ES ateitį. Pirminkė Baroso, e, pavasarį tarybos klausite, kur norite nueiti iki 20 metų. Tai svarbus klausimas, bet ar galime ginčytis apie tolimą ateitį, pirmiausia, nesakydami į klausimus milijonų europiečių, kurie jaučia po krizės poveikį ir pergyvena dėl to, kas jiems įvyks rytoj, ar aš turėsiu darbą, ar turėsiu perspektyvą rasti naują darbą. Kokius atsakymus galite jiems pateikti? Negaliu grįžti namo rytoj ir pasakyti žmonėms, kad jiems nereikia e, nerimauti, nes turime planą 20 metams. Mums reikia pasakyti jiems, kad jie galės turėti darbą, kad atsiras naujų darbo vietų, kad tai bus padorus darbai su padoriomis algomis. Šiuo metu vienintelė vidutinė laikotarpio darbo tvarkė e, numatyta gruodžio mėnesį iki 11 metų, metų pabaigos valstybės narės turėtų konsoliduoti savo biudžetus ir sumažinti deficitus mažiau kaip 3 procentų. Tuo pat metu nedarbas vis dar kils ir augimas bus per mažas, kad sumažintų tą nedarbą. Yra kitų būdų išvesti Europą iš krizės. Tai yra, žmonės turėtų būti mūsų politikos centre, ypač tie, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Norėčiau paraginti pirmininką Van Rompoj ir pirmininką Baroso iš naujo apsvarstyti tos išėjimo strategijos klausimą. Europa turėtų pasirinkti morališkai e, orų darbą, e, kelią išeiti iš krizės. Ir tai būtų pranėskis kelias ir ekonominiu mastu. Makroekonominė politika neturėtų būti sutelkta vien tik tai į biudžeto konsolidavimą. Tai sumažintų išlaidas švietimui, sveikatai, o konsolidacija pasiekti vien keliant mokesčius taip pat neįmanoma. Ekonominis potencialas nukentėtų ir atsigavimas būtų labai lėtas. O e, dabartiniai bedarbiai tarptų ilgalaikiais bedarbiais. Europa nusipelno labiau subalansuoto požiūriu. Čia turėtų būti e, numatyta strategija, kaip e, sureguliuoti rinką, ir reikėtų matyti e, kelių, kelio gairias iki 15 metų, o e, politikos darbo tvarkę reikėtų e, papildyti ir socialinėmis darbo tvarkėmis, kad bent jau iki 2015 metų skurtume bent jau 5 milijonus darbo vietų, ypač žalioje ekonomikoje. Taryba turėtų kovo mėnesį numatyti tai kaip svarbiausius tikslus Tinkamas politikos koordinavimas, o ne policijos vaidmuo, e, saugant stabilumo paktą, turėtų užtikrinti, kad e, konsolidacijos veiksmai turėtų būti kartu e, derinami su išlaidomis svarbiausiose socialinės politikos srityse. Ir taip galėtų, galėtų galima būtų galvoti apie uh, Europos ir Eurozonos ekonominį valdymą. Ir artimai bendradaviaudami uh, su komisija galėtume matyti gerą planą stiprinti ekonominį valdymą iki 2020 metų gruodžio tarybos. Pone pirmin, ponai pirmininkai, mes turime daryti kažką, jeigu norime pasimokyti iš ankstesnės krizės ir paversti ją istoriją. Tai yra galimybė Europą padaryti svarbę žmonėms o ne tik rinkoms. Ir tai taps realybė tik tada, jeigu 20 metų strategija iš tikrųjų bus skirta žmonėms ir darbo vietoms. Kitaip sakant, jeigu bus įtraukti ambicingi socialiniai tikslai. Mano frakcija ir aš raginame padaryti viską, e, žmonės padaryti Europos projekto dėmesio centru. Dėkoju už pasisakymą. liberalų ir demokratų alijanso frakcijos vardu, ponas Gyfer Kopštat. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paliesti pačią, mano manimo, aktualiausią problemą, nes, aišku, galime kalbėti apie 2020 metus, bet dabar yra kur kas aktualesnių problemų, tai yra eurozona ir Graikija. Ir mes turime surasti sprendimus šioms problemoms. Manau, kad pirmiausia, ponė pirmininkė, parlamentas turi imtis iniciatyvos šioje srityje svarbu nustatyti, išsiaiškinti, kas konkrečiai įvyko Graikijoje. Šiandieną gavome prieštaraujančios informacijos. Graikija teigia, kad pateikė visą informaciją ES ir ES institucijoms. Tačiau tuo pat metu Europos komisija, Eurostatas teigia, kad informacijos jie negavo, negavo visos reikiamos informacijos. Taip pat, tuo pat metu investiciniai bankai, Golden Stanley, Olandijos bankai, irgi prisima tam tikrą vaidmenį šioje Graikijos situacijoje. Taigi aš manau, ponė pirmininkė, kad reikia kuo galima greičiau su atitinkamu atsakingu komisaru surenkti klausimus, įtraukiant visus, visas suinteresuotas šalis ir išsiaiškinti konkrečiai, kas atsitiko su Graikija. Negalime kalbėti apie sprendimus, reformas tam tikras priemonės, jeigu nežinome tiksliai, kas realiai nutiko 2008-2009 metais dar anksčiau Graikijos atveju. Aš manau, kad būtina išklausyti atskirų šalių. Tokia teisė turi būti suteikta parlamentui. Kitas dalykas, ponė pirmininkė, aš manau, kad mes turime išspręsti ir Graikijos skolos problemą. Čia yra įmanomas tik vienas geras sprendimas vakar skaičiau straipsnį, Sorošo straipsnį Financial Times, apie tai, Joške Fischeris, e, Vokietijos spaudoje apie tai rašė, pasisakė. Ir tiesiog mintys yra tos pačios. Geriausias Graikijos skolos sprendimo būdas yra europinis sprendimas. Europ, europinės obligacijos arba atitinkamas fondas, kad tai nieko nekainuotų mokesčių mokėtojams. Uh, bet tai būtų geras sprendimas. Ir aš manau, kad šiam parlamentui tenka prievolė paprašyti, pareikalauti, kad ir taryba, ir komisija pamastytų apie šią galimybę, kad būtų peržengti nacionaliniai interesai tam tikrų ES valstybių narių ir kad būtų išanalizuota ši galimybė. Trečias dalykas, ponė pirmininkė, aš manau, kad šiuose diskusijose pagrindinis klausimas, na, ką daryti su 2020 metais. Graikija yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip Lisabonos strategija nepa, ne, ne, nepavyko jos tinkamai gyvendinti. Atotrukis tarp Vokietijos ir Graikijos ekonomikų uh, tapo vis didesnis po Lisabonos strategijos, tas atotrukis nemažėjo. Taigi šiandieną reikia pirmiausia komisijai, tarybai priimti sprendimą ir pripažinti, kad atviras koordinavimo metodas nebuvo sėkmingas, kad jis buvo per silpnas ir kad mums reikia drąsesnių priemonių ES. Ir tos drąsesnės priemonės yra visų pirmiausia susijusios su Euro, e-, ekonominė valdysena ES Ir aš tikiuosi, kad jūs, ponia Baroso, e, kovo pradžioje, trečiąją kovo dieną, man atrodo, jūs ketinate parengti, pristatyti dokumentą šiuo klausimu. Ir aš tikiuosi, kad ten bus, matysime, kur kas drąsesnę strategiją, kalbant apie tai, kas vyko neoficialiajame viršūnių susitikime. Vis dar tarp vyriausybinis atviro koordinavimo metodas yra taikomas. Jis šiek tiek yra geresnis, šiek tiek galbūt greitesnis, tačiau galiausiai tas metodas nepakito. Viskas remiama tarp vyriausybiškumu, o mes prašome, kad jūs šioje ekonomikos politikoje, ponia, ponia Barosai, imtumėtės iniciatyvos kartu su Oli Ren, pateiktumėte drąsų pasiūlymą tam, kad ES įsivyrautų ekonominė valdysena, nes yra nesąmoninga kurti, turėti pinigų sąjungą ir neturėti ekonominės, socialinės, politinės sąjungos. Graikijos problemos tą ir įrodo būtų nesąmonė ir toliau laikytis tokios pozicijos. Taigi aš manau, mėly kolegos, kad Europos komisija pateiks drąsius pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad kovo trečiąją dieną komisija pristatys dokumentą, kuris bus kur kas ambicingesnis negu nuvilinčios neoficialaus viršūnių susitikimo uh, išvados. Dėkoju. Pone Pone pirmininkė, ar galite atsakyti į Mėlynos kortelės klausimą? Viena mėlyna kortelė buvo pakelta. Pone Ferhofštatai, ar jūs sakote, kad šalis, kurios nepriklauso eurozonai, turėtų išpirkti šalis, kurios yra eurozonoje? Ar būtent tai jūs siūlote daryti? galbūt ateityje reikės išpirkinėti ir Britaniją, nes jos fiskalinis deficitas yra didesnis negu Graikijos. Man atrodo, kad 12,9 procento BVP toks yra išdo deficitas. Man atrodo, kad svarbiausia šiuo metu turėti patikimą strategiją eurozonos atžvilgių. Ir aš susitiknęs, jeigu ne rytoj, tai bent po ryt. E, Junktinė karalystė tarp eurozonos narė taip pat. Ačiū, toliau Rebeka Harms. Wolne przymierze europejskie. Pani przewodnicząca Rebeka Harms, bardzo proszę. Dėkoju, ponė Buzekai, gerbiami ponai pirmininkai, aš tikiuosi, kad Britanijos vaikų darželiai yra geri ir auklėjimas ten yra geras ir manęs išklausys tam tikri kolegos. E, kalbant apie ES strategiją 2020, aš pratesiu toliau Graikiją dėl to, kad įsikišo dešinioji mūsų rūmų pusė, šios salės pusė. Aš manau, kad šiame ginče mažiausiai padeda e, tai, kad pradedama, pradedamas stumti nacionalistinis antigraikiškas ir antieuropinis požiūris. Man atrodo, kad tai, kas dabar paaiškėjo Graikijoje krizės metu, dažnai e, parodo, kad tai yra klaidos, kurios buvo daromos jau seniai praeitie, jas darė visi ir aš norėčiau pritarti ponui Verhofstatui, jeigu jūs nenorite, kad vystytųsi antieuropinės tendencijos, mes turime kalbo, kalbėti apie tai, kas Briuselėje atsakingas už tai, kad keletą metų galbūt netgi dar rengiant e, valiutų sa, e, pinigų sąjungą buvo nutylimi tam tikri duomenys. Man atrodo, kad būtent apie tai reikia pagalvoti, nes iki šiol mes matome tik Lietkalno viršūnę, kalbant apie atsakomybę. Mes nematom visos sistemos, kur už tai atsakinga. Toliau kitas dalykas. Aišku, Graikijoje turi pasikeisti labai daug dalykų. Tai e, iš tiesų yra draugiškas ginčas, kuris dabar vyksta eurozonoje, tas ginčas, tas pokalbis su Graikija, jeigu e, pagalba bus reikalinga, jeigu reikės vėl parodyti europinį solidarumą, aš manau, e, kad mes ne vienas nebejojame, kad taip atsitiks, tai tuomet ir graikai turės kažką padaryti Jeigu aš, gal, jeigu aš galėčiau tikėti graikais, su kuriais aš kalbėjau, tai e, apie, iš tiesų, apie 50 viešajame sektoriuje dirba 25 procentai žmonių, tai reiškia reikia reformų ir tos reformos turi būti kuo skubiau įgyvendinamos. Ir kalbant e, kad reikia kalbėti apie mokesčių deklaracijas tų žmonių, kurie tikrai daug uždirba Graikijoje. E, manau, kad norint nuslėpti e, mokesčius, galima ne tik pirkti tam tikras prekes Šveicarijoje, galima padaryti ir kitais e, būdais. Ir jeigu žmonės sąžiningai moka mokesčius, tai neiškyla tokios problemos. Galbūt mano kolegos vėliau dar apie tai labiau daugiau pakalbės. Aš dabar norėčiau grįžti prie pačios strategijos ES 2020. Pone Baroso, jūs visiškai nepaminėjote Lisabono strategijos nesėkmių. Ir man atrodo tai, kad mes neįvertinome Lisabono strategijos, yra blogas ženklas, kalbant apie potencialią sėkmę naujos strategijos, nes tai iš esmės nėra bloga strategija. Kalbėtojo kalba be mikrofono. Uh, Kolegos, pirmininkai, prašom laikytis laiko, nes tada labai sunku vadovauti sesijai, jeigu nesilaikote jums skirto laiko. Pirmininkas Kirchhoff pirmininkai, pirmiausia noriu padėkoti ponai Ferhofštatui, kad jis mums priminė e, apie kairiosios politikos nesėkmes Junktinėje karalystėje. Labai ačiū už patarimus, ponė Ferhofštatai. Tikiuosi dabar kolegos galės pataisyti šią klaidą per ateinančius rinkimus, bet prieš šią krizę Europos ekonomika jau pralaiminėjo konkurentams. Mūsų augimas mažesnis, nedarbas didesnis, o prekybos pozicija blogėjo o produkcijos apimtis mažėjo. Pradėjome Lisbonos strategiją, tačiau be pakankamo įsipareigojimo ar įsitikinimo ir nestebino tai, kad jie buvo nesėkminga. 2020 strategija neturėtų nueiti tokiu pat keliu. Mano frakcija viena pirmųjų pateikė pasiūlymų šiai e, strategijai. Dabar turime e, nubrėžti naujas, naujus kelius mūsų ekonomikoms tik konkurencingas verslas ir sėkmingas, sėkmingi verslininkai gali kurti naujas darbo vietas, o valstybės narės turi jiems padėti, sumažindami naštą. Negalime tikėtis dinam, dinamiškos ekonomikos, jeigu dar daugiau reikalausime iš tų, kurie augina ūkį, kuria darbo vietas. Turime skatinti daugiau mokslinių tyrimų, gerinti aukštai mokslą, taip pat profesinį mokymą, kaip pabrėžė pirmininkas Barosa. Vidaus rinka turi būti pagyvinta ir išplėsta į naujas sritis. Ir beveik tris šimtmečius didžiausios e, pasaulio ekonomikos buvo tos, kurios e, buvo demokratiškiausios ir liberališkiausios. Ir dabar pradame naują erą. Iki šio amžiaus pabaigos e, didžioji ekonominė gale gali persikelti į šalis, kur nėra demokratiškos valdžios. Galbūt e, tos šalis e, taps e, demokratiškomis šalimis, galbūt, jūs, galbūt jos bus liberalios, liberalios, bet žinome, kokie yra ir pavojai. Jeigu 20 metų strategija pavyks, tai pagerinsime mūsų žmonių gyvenimą ir ši programa gerai, kad ji nurodo stipresnę ekonominę ateitį visiems mūsų piliečiams. Biski, Ziedo... Toliau John Biski. Pone pirmininkė, tik tai bėdoje pažinsi draugą, tokia yra patarlė. 27 vyriausybės Europos Sąjungoje kiekviena savo jėgomis bando spręsti pramonės ir ekonomikos problemas. Tai reiškia, kad iki, kad iki šiol didėja kiekvienos atskiros valstybės narės įsiskolinimas ir kad yra taupoma piliečių sąskaita. Mažinami atlyginimai yra e, privatizuojamos e, draudimo paslaugos E, kaip pavyzdžiui pensijų draudimas, e, sveikatos draudimas ir taip toliau. Tokiu būdu tai vėlgi atsisuka prieš pačius, e, prieš pačias, prieš pačius valstybių biudžetus. Vokietijoje išgelbėtas Hippo Real Estate ir komercinis bankas valstybės pinigais buvo toks pavyzdys. Mes matome, kaip yra spekuliuojama mokesčių mokėtojų pinigais. Tai yra e, tų piliečių pinigai, kurie nelaiko savo sąskaitų Šveicarijos bankuose. Man iš tiesų nėra smagu argumentuoti neigiamų pavyzdžių iš Vokietijos, tačiau Vokietijoje e, vyriausybinė partija visuomet kalba apie mokesčių lengvatas, tačiau kita vertus reikalauja iš Graikijos, kad būtų surinkta daugiau mokesčių. Manau, kad dėl to nukentės būtent tie žmonės, kurie dabar vos suduria galą su galu dėl žemų atlyginimų. Ir netgi Vokietija, anksčiau buvusi eksporto lyderė, e, gali kalbėti apie tai, kad sumažėjo produktivumas ir padidėjo socialinis dempingas. Senajame graikų teatre krize buvo e, naujo posūkio pradžia. Mes ir dabar turėtume to siekti, todėl manau, kad mums reikia užtikrinti minimalaus atlyginimo standartus ir kad už vienodą darbą būtų mokamas vienodas atlyginimas. Mums reikia e, mokesčių tarifų harmonizavimo ES, mums taip pat reikia reglamentavimo ES lygmenių ir taip pat finansų rinkų, rinkų kontrolės. Ir taip pat, aišku, reikia solidariai, solidariai kontroliuojamos ekonominės ir finansų politikos. Ir toje politikoje turėtų atsispindėti būtini privalomi ekonominiai ir ekologiniai tikslai. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas, ponas Nigel Parage. mums, mus informavo, kad kai turėsime tarybos pirmininką, matysime labai svarbę politinę figūrą, tokį žmogų, kuris bus politinis lyderis 500 milijonų žmonių, tokį, kuris visiems mums atstovaus, kurio darbas yra toks svarbus. Bet aišku, jūs matyt gaunate didesnį atlyginimą negu prezidentas Obama. Na ir dėja gavome tik tai jūs atsiprašau, bet po jūsų to pasisakymo, ir aš na, nenorėčiau jūsų įžeisti, bet Na, iš tikrųjų, jūs su charizma nieko bendro neturite ir atrodote baisiai. Ir aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Tai kas jūs esate toks? Aš niekad nieko apie jūs negirdėjau, niekas Europoje nieko apie jūs negirdėjo. Norėčiau pirmininkė jūsų paklausti, kas už jūs balsavo. Ir kokie mechanizmai buvo taikomi. Žinau, kad demokratija pas jūs nėra populiari, taigi pagal kokius mechanizmus jūs buvote išrinktas, ar tai yra europinė demokratija? Man atrodo, kad jūs esate nekompetitingas ir pavojingas. Jūs esate toks tylus žudikas, kuris ir užgneušite Europos demokratiją. Jūs esate šlikštus ir šlikštitės e, tautų Europa. Gal dėl to, kad esate iš Belgijos, kuri iš, faktiškai net nėra valstybė. Bet kadangi jūs ėmėtės šio darbo, matome, kad Graikija tapo protektoriatu, protektoriatu ir jūs visiškai neturite jokio legitimumo šiame darbe ir galiu tvirtai pasakyti, kad kalbu daugumos Britanijos žmonių vardu. Mes jūsų nežinome, mes jūsų nenorime, ir kuo greičiau dinksite mums iš akių, tuo geriau. Well, said, like... Kaip sakė pirmininkė, jūs nenorėjote nieko įžeisti. Na, bet aš iš tiesų. Ir iš tiesų pasakėte tai, ką pasakėte. Melina kortelė, prašom. Pona Faridžai, Ar nesutinkate, kad reikėtų taikyti sutarties devintą straipsnį? Galite išstoti iš Europos pagal tą straipsnį. Būsite laimingas. Okay, thank you. Uh, madam, Mr. Sorry. What is? Point of order, please. Dėl posėdžio tvarkos, prašom. Be mikrofono kalba kalbėtoja. Aš esu labai nusivylęs jumis, ponė pirmininkė Buzekai. Negalima toleruoti tokių dalykų, kai tokiame parlamente frakcijos pirmininkas nepolitiškai kritikuoja e, tarybos pirmininką, bet šlapius skudurų per veidą jam trenkia. Aš noriu, kad jūs, ponė pirmininkė, atsakytumėte į šitą pasisakymą. Negalima toleruoti, kad šitas žmogus sutripia šio parlamento garbę. Ir aš pasakysiu Jozefui Dauliui, čia esmė yra ne ta, kad Britanija turi išstoti iš ES. Man atrodo, kad e, šis žmogus turi atsisakyti savo parlamentaro įgaliojimų, jeigu jam nepatinka Europos parlamentas ir Europos Sąjunga. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau sakiau, pirmininkui Faridžui anksčiau jau prieš kelis mėnesius ir dabar šiandien tą kartoju. Tokie pasisakymai, kurie yra tiesiogniai antpoliai prieš asmenys yra nepriimtini Europos parlamente. Aš su ponu Faridžu apie tai kalbėjausi ir atkreipiau jo dėmesį į tai. Pone Šulcai, noriu pasakyti, kad būtent taip aš dirbu ir taip elgiuosi. Ar norite asmeniškai pasisakyti? Pareikšti asmenį. Galbūt jums nepatinka, ką aš sakau. Tik pagalvokite savo, apie savo elgesį. Po to, kai airiai balsavo ne, sakėte, kad mūsų frakcija mes atvėrėme duris fašizmui, jūs sakėte, kad mes elgiamės kaip grupė parlamente, kaip Hitleris ir nacijai Reichstage. Danikon Bendit mes buvome vadinami silpnapročiais. Negalima visko daryti tik iš vienos pusės. Pone pirmininkė Faridžai, čia ne asmeninis pareiškimas. Labai atsiprašau, čia nebuvo asmeninis pareiškimas. Turime laikytis tvarkos ir parlamento taisyklių. Toliau ponas Frankas Van Hekė. Ponas Van Hekė. Eh, Ačiū pirmininkė. Leiskite visų pirma man patvirtinti, kad diskusija vyksta Bruselėje, Belgijoje, o Belgija be jokio e, perdėjimo galima pavadinti Šiaurės Graikiją, nes ši šalis Belgija po Graikijos ir Italijos turi trečią pagal dydį didžiausią skolą Europoje. Ir Viena iš priežasčių, kodėl taip yra, yra ankstesnio ministro pirmininko Ferhofštato indėlis, kai jis kalbėjo apie kosmetinius pataisimus ir biudžeto poliravimą. Turime aiškiai pasakyti, kad krizės nepanaikinsime, didinami viešosios skolos dydį. Turime galvoti apie tai, kaip išmokėsime tas skolas. Tokie klausimai pirmiausia mus ir atvedė į krizę. Kalbame apie Maastrichto kriterijus, stabilumo kriterijus, bet jie vis tiek netaikomi. Ir vėl mums vadovauja tie patys žmonės, kurie siūlo, kad Turkija įstotų į ES. Tai reiškia, kad geografinė ir į geografinę ir ekonominę realybę visai neatsižvelgiame, o Europos mokesčių mokėtojai turės mokėti iš savo kišenės e, savo pinigais už ne Europos šalį. Turime atsiminti nacionalinius įsipareigojimus ir šalių įsipareigojimus spręsti problemas. Ačiū. Dabar kiti pasisakantį, pirmiausia, Karin Vartankol. voorzitter eh, Boesek, voorzitter Barroso en natuurlijk ook voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Barroso, ponė pirmininkė Van Rompuy. Man labai džiugu, kad jūs šiandien lankotės mūsų parlamente ir apsilankydamas čia jūs rodote, kad norite dirbti ambicingai, norite atlikti tas užduotis taip, kaip jos suformuluotos Lisabono sutartyje. Ir tai yra tikrai labai svarbu ypač kalbant apie ES 2020 strategiją, nes čia mes kalbame apie e, Europos atgaivinimą tam tikrą prasme. Pone pirmininkė, jūs žinote, kas yra mūsų prioritetai. Žalioji socialinė ekonomika yra pagrindinis prioritetas. Mums rūpi e, vidutinio ir smulkaus verslo reikalai, nes tai yra pagrindinis darbo vietų kūrimo variklis ir mes turime uh, kalbėti ne tik apie prekybos ir paslaugų sektorių, mes turime kalbėti apie ES pramonę, jinai turi tapti konkurencinga visame pasaulyje, mes turime kalbėti apie žemės ūkį, apie geros kokybės maisto produktus, kurie galėtų konkuruoti pasaulio rinkose. Mums reikia vidutinių ir smulkių įmonių, kurios turėtų daug žinių, kurios skatintų inovacijas, kurios kurtų tvarius produktus. ES 2020 strategija turėtų būti kuriama ant stipraus pagrindo. Mums reikia kalbėti apie e, tuo pačiu apie augimo ir stabilumo paktą, taip pat apie vieša, viešasias išlaidas valstybių narių. Ankstesnė Lisabono strategija buvo sudaryta iš tokių neaiškiai suformuluotų tikslų ir mes matome, kad nebuvo tam tikro koordinavimo, galbūt tai ir buvo nesėkmė. Todėl mano klausimas būtų toks, ką mes galėtume padaryti, kad valstybės narės suformuotų aiškius tikslus ir remtų šitą strategiją, ypač kalbant apie subsidiarumą. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponia Marita Ulfskoch. Hmm, eh, Ačiū pirmininkė. Komisijos duomenimis 8 milijonai europiečių gyvena už skurdo ribos. Tai nėra padoru. Tai yra taip pat didžiulė kliūtis plėtrai, vystimuisi. Čia turime tokį poną Faridžą, kuris eh, išsakė įsučio žodžius, bet e, taip, Europa išgyvena krizę ir mes turime išspręsti labai svarbes problemas. Jam turėjo būti paskelbtas taimautas, jam neturėjo būti leidžiama pasisakyti. Ir aš manau, kad mes privalome įvertinti Europos 2020 strategiją, svarbu suvokti, kas į ją įeina. Kalba eina apie socialinę sanglaudą, E, vystimasi, kas yra iš anksnės sąlygos ekonominiam augimui. Pavyzdžiui, mums reikia tvarios visuomenės, prisimti lyderio vaidmenį, kuriant naujas žalias darbo vietas. Turime kalbėti apie tai, kad reikia spręsti egzistuojančias problemas. Turime ištemti Europą iš tos e, krizės gniauštų. Reikia naujų žalių darbo vietų, naujos mokslinio tyrimų pagrindų programos, kur daugiau dėmesio reikia skirti atsinaujančiai energijai. Reikia imtis labai didžiulių pastangų tam, kad būtų užkirstas kelias socialiniai atskirčiai. Reikia paraginti socialinius partnerius, nes matome, kad kyla grėsmė profsąjungų judėjimui. Ir pirmasis žingsnis turėtų būti atnaujintos diskusijos dėl taip vadinamų vadinamos e, dar, darbuotojų, vadinamo darbuotojų kar, ko, komandiravimo. Taigi turime kažką daryti, sprendžiant šias problemas. Dėkoju. Viena minutė, 30 e, sekundžių. Poniai Ek. Europa 2020 turi išlaisvinti Europos piliečių potencialą. Per dažnai mes pamirštame, kad augimo strategijos yra kūriamos piliečių labui ir mūsų vaikų ateičiai. Be tai jokios abejonės Lisabonos strategija nepasiekė sėkmingų rezultatų, kai jie bando, bandyta buvo įtraukti viską. Tai buvo labai plati darbo tvarkė, buvo prarastas, prarasta orientacija ir nebuvo pasiekti ambicingi užsibriežti tikslai. Strategijoje 2020, norint, kad ji būtų efektyvesnė, turi būti pakeistas formatas. Jis turi būti visiškai kitoks. Darbas turi būti tikslingas ir nukreiptas į konkrečias kelias sritis, ir turi būti sprendžiama tvaraus vystimos ir augimo problema. Esame vienintelis demokratiškai išrinktas organas Europos Sąjungoje ir Europos parlamentas turi tarti savo žodį dėl šios strategijos, tam, kad ji būtų legali Ir dėl to taryba ir komisija turi traukti parlamentą į strategiją 2020. Atvirumas, skaidrumas yra labai svarbu, kuriant piliečių Europą. Tai yra taip pat labai svarbios priemonės kovojant su krize viešųjų finansų srityje, tokia krize, kuri dabar siaučia įvairiose ES valstybėse narėse. Visi kalba apie Graikiją, bet yra ir kitų valstybių narių, kuri, kurios apgaudinėja Europą dėl biudžeto deficitų ir pateikė neteisingus finansinius duomenis. Atviro koordinavimo metodas iš tiesų tapo atvirų pažeminimu tai, kas aktualu piliečiams, aktualu e, visuomenė, vyriausybėms. Ir dabar Europoje vyriausybėms atėjo laikas prisimti rimtai savo atsakomybę, nes tos problemos, su kuriomis susidurėme, yra rimtos. Dėkoju. Pan Filip Lambert, minutas. Ačiū toliau, ponas Filip Lambert, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, kolegos pritariu minčiai, kad reikia mažinti Europos 2020 strategijos skaičių. Susalga, kad jie nebūtų mažiau siekiantis, ne tik, kaip kalbama, apie ekologiją, klimatą, ir mums atrodo, kad 20 procentų CO2 mažinimas nėra pakankamas. Antra, reikia mažinti neligybę, tai yra skurdo lygį 50 procentų iki 20 metų. Tai nebūtų labai jau dideli, didelė užduotis. E, efektingi tikslai švietimui, mokymui ir darbo vietų kūrimui, visa, visa tai turi būti pasiekiami, apskaičiuojami tikslai ir jie turi būti privalomi, kokia be būtų sistema, mes turime pasiekti rezultatų. Antra, nepasieksime tų rezultatų be dviejų svarbiausių ingredientų. Tai yra stipriaus rinkos e, reguliavimo. Ir noriu priminti ponui Rompojui apie tai, kad e, mus neramina pozicijos nuomonė dėl rinkos priežiūros. Taip pat noriu pabrėžti tai, ką sakė ponas Daulis. Iš tiesų, ponė Doili, valstybės narės turės atsisakyti dalį suvereniteto, ypač fiskalinėje srityje. Ir įdomu, kokia yra EPP pozicija. Be fiskalinės konvergencijos negalėsime išspręsti visų e, viešųjų finansų problemų ir surinkti visų mokesčių. Aš kalbu apie energetiką ir apie uh, fiskalinių sandorių mokesčius. Toliau, ponė Svinburn. Vieną minutę. Ačiū noriu pasakyti, kad pritariu ES strategijos 2020 krypčiai, ypač šio krizės metu. Ir noriu pasakyti, kad Europa turėtų pasiremti savo konkurenciniais pranašumais, pasinaudotų visomis priemonėmis, kurias prie ypač tyrimų srityje, kad galėtume sukurti tikrą pridėtinę vertę. Norėčiau, kad prioritetais taptų bendrosios rinkos paslaugoms ir prekiams kūrimo pabaiga ir ambicingai žvelgtume į mokslinius tyrimus. Turėtume skatinti mokslinius tyrimus ir produktų plėtrą tiek universitetuose, tiek e, privačiose bendrovėse, kad mes galėtume būti pirmaujanti e, naujoviškos pramonės rytyje. Turime atidžiai stebėti tos teisės aktus, kurie kliudo būtent tam. Turime kurti ryšius tarp mokslininkų ir verslo ir taip pat gerinti finansi, finansavimą inovacijoms, sumažinti administracinės naštas ypač mažoms įmonėms ir mikro įmonėms. Viešųjų pirkimų politika turėtų leisti e, mažoms įmonėms dalyvauti viešosiuose ir privačiosiuose e, partnerystės projektuose. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Nikolaus Huntis. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Graikijoje šiandien kaip tik vyksta darbuotojų, viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojų streikas. Iš tiesų ten susikaupia labai daug pykčio ir jis yra išliejamas gatvėse. Tas pyktis yra nukreiptas prieš e, griežtus vyriausybės veiksmus, kuriuos paskatino vadovų tarybos sprendimai ir komisija. E, Ir vietoj to, kad būtų imtasi priemonių, kad padėtų silpniausiai visuomenės daliai, e, kad būtų laikomasi solidarumo, kad e, būtų išvelgta, kad nebegalioja e, augimo ir stabilumo paktas, kad būtų e, pripažinta, kad Lisabono strategija buvo ne, nepripažinta, vietoj to jūs rengiate naują strategiją, kurią pavadinate ES 2020. Pone pirmininkė, jūs ma matote, kad dabar imamasi priemonių prieš darbuotojus, jie juk yra ne, nėra kalti, tačiau jie tapo atpirkimo ožiais ir pamatysite ateityje, jūs susidursite su tokiamis pat problemomis kaip Graikijoje ir anksčiau Argentinoje. Paksas, Dėkuoju toliau, Rolandas Paksas. Pone pirmininkė, kolegos simboliška kad praėjus dvidešimt metų po europą dalinusios sienos griuvimo šiandien mes kalbame apie du tūkstančiai dvidešimt uosius dviejų dvidešimtukų europą. pirmiausia noriu pritarti esminiams strategijos europa du tūkstančiai dvidešimt prioritetams žinios ir inovacija didelio užimtumo visuomenė konkurencinga ir tvari ekonomika. siūlau šiuos prioritetus papildyti dar dviem infrastruktūrine plėtra ir efektyvios energetikos politika akcentuodami energetinio saugumo stiprinimą kaip vieną iš svarbiausių europos energetikos politikos prioritetų siekdami užtikrinti energetikos išteklių šaltinių ir tiekimo kelių diversifikavimą privalome nepamiršti ne tik lietuvai svarbių rail baltica ir via baltica projektų. manau kad rengiant naują strategiją privalome įvertinti priežastis neleidusias pasiekti lisabonos strategijos užsibrėžtų tikslų turime ne tik realiai nustatyti naujosios strategijos tikslus ir uždavinius bet kartais per ilgai trunkančias diskusijas paversti konkrečiais labai tikslius terminus įspraustais darbais. dėkoju. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Osa Wagner. Viena minutė. Pone pirmininkė, ši krizė iš tiesų yra tam tikras šansas, kad mes galėtume toliau kurti stiprią Europą. O ta stipri Europa turėtų priversti mus susimastyti, kad tik geriau koordinuodami veiksmus mes pasieksime pažangos mes žinome, kad ES valstybių narių e, finansinis, e, fiskalinis deficitas neprisideda prie to, kad būtų kalbama apie e, integraciją finansų srityje. ES institucijos galėtų imtis konkrečių veiksmų, kurios padėtų, kurie padėtų spręsti. Pone Langen, stovėkite prie mikrofono. technikai įjungs jūsų vietos mikrofoną. Ah, ja. okay. so. Wer würde das wagen, Herr Langen? Pone Langenai, galite pabandyti. Nueikite į 40 vietą, grįžkite į savo vietą, o technikas pabandys išspręsti problemą. Herr Langen, So. Versuchen wir es nochmal. Ja, wir haben, ein, wir haben ein kleines technisches Problem. Tiesiog atsitiko tam tikra techninė problema, jau girdėjom, kad trukinėjo vertimas, mes tiesiog palauksime truputį. Nein, das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 Ar yra kokiu nors žinių iš technikų, atrodo, kad jie dirba, neaišku, kodėl įvyko tos problemos. Pone Langenai, pabandykite dar kartą. Nein, 40 nochmal probieren. Iš 40 vietos bandykite. Nochmal bitte? Geht nochmal bitte. Es geht. Ja, es geht gar nicht. Doch, hier, hier geht's ja. Čia veikia mikrofonas, čia. Dabar reikia patikrinti, ar yra visi vertimai. Pone pirmininkė, pone ponai pirmininkai, dėkoju technikams, kad technika veikia. Jeigu mes kalbame apie ES 2020 strategiją ir jeigu norime, kad ji turėtų būti sėkminga, ji turėtų būti kitokia negu Lisabono strategija ir ji turėtų būti kitaip įgyvendinama. Priešingai tiem, tam, ką sakė prieš mane kalbėjo kolegos, aš noriu pabrėžti, kad tikslai buvo neblogi, bet valstybės narės nesilaikė savo įsipareigojimų, o komisija buvo pernelik nerištinga, ponė Baroso, kad inicijuotų į, į fo, reformas ir kad žiūrėtų, kaip įgyvendinama jo strategija. Mes dabar išrinkome naują komisiją, jūsų antrąjį kadenciją ir mes tikimės, kad jūs viską pagerinsite, kad jūs e, skatinsite technologijas, dinamiškumą Europoje, kad jūs e, mus prilyginsite kitiems ekonominiams regionams pasaulyje. Ir čia klausimas yra ne tas, ar europiečiai yra vieningi. E, mūsų atsakymas turėtų būti į kitų pasaulio regionų ekonomikos dinamiškumą. Tai yra šios strategijos užduotis. Kol kas mes matome tik tai projektą. Aš tikiuosi, kad dar tas projektas bus pagerintas, nes kol kas atrodo, kad mes tęsėme tą patį tos pačius dalykus, nėra naujų idėjų. Aš negirdėjau, kad e, naujasis tarybos pirmininkas pasakytų, kad yra kažkokių naujovių taryboje, bet mums reikia naujų sąlygų, naujos strategijos. Mes turime kalbėti e, apie klimato kaitos problemas, mes turime toliau skatinti technologijų vystimasi ir komisija turėtų ginti ne atskirus komisarų interesus, bet jūs turite e, dirbti kaip viena komanda ir tarnauti europiečių interesams. Jūs turite mus įtikinti, kad jūs mus paremsite ir tik tada ES strategija 2020 bus sėkminga negalima elgtis taip, kad tiesiog visi ramiai laukia, kol kažkas sumokės už tai, ko nepadarė kažkas kitas. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Lefol, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Baroso, ponė pirmininkė Van Rompoj. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad ES 2020 strategijos tikslai iš tiesų yra puikus, tačiau mūsų žemynų problema yra ta, kad jis turi dabar nugalėti baisę krizę ir ekonomikos augimas yra labai prastas, netgi neigiamas, tai yra neigiami rezultatai, mes tą turime suvokti ir turėti tai omenyje ir turime savo užduoti du klausimus, kaip mes e, organizuosime politiką ir man atrodo, kad užimant tokius postus, kuriuose jūs esate, jūsų pagrindinė užduotis turėtų būti koordinuoti politiką, kad jūs rastumėte priemonės įgyvendinti tiem puikiems tikslams. Ir kitas dalykas, kuris man yra labai svarbus ir su kuriuo aš noriu susijęti vieną klausimą jums. E, mums juk reikia lėšų tam, kad įgyvendintume tikslus. Ir dabar Europa susiduria su dilema, kad yra labai dideli biudžeto deficitai ir kuo didesni yra biudžeto deficitai, tuo mažiau valstybės narės skirs lėšų Europos Sąjungai. Tačiau tuo, taigi kaip mes išspręsime šitą užburto rato problemą? Toks yra mano klausimas, jisai susideda iš dviejų elementų. Tai yra, kokios gairės yra, kurias jūs atstovaujate, kai mes kalbėsime apie biudžeto perspektyvą perspektyvas, ypač kalbant apie valstybių narių biudžetas, ir ar jūs e, esate pasirengę e, atverti kelią investicijoms e, ir Europos investicijų bankui. Galbūt daugiau atsakomybės reikia perkelti į Europą, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas. Dėkoju, toliau ponia Guliart, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiami pirmininkai, po Lisabono strategijos dabar turime strategiją 2020 Tiesiog, na, galbūt pasikeitė pavadinimas, o, o gal keisime ir pačią kryptį. Ir norėčiau užduoti klausimą ponui Barosui. Aš e, klausiausi jūsų pasisakymo neoficialioje taryboje. Ir šiandien jūs kalbėjote apie tai, kad yra daug skurdo ES, kad finansinė skola yra didžiulė. Jūs esate komisijos pirmininkas. Jeigu būtumėte buvęs geresnis Europos komisijos pirmininkas, būtumėte užkirtęs kelią tokioms nelaimėms. Taigi nešvaistykime daugiau laiko, jūs jau pasisakėte šiais svarbiais klausimais, o ponui Van, Van, Van Rompoj, aš norėčiau kur kas šilčiau jūs pasveikinti nei kai kurie kiti kalbėtojai. Aš daug ko iš jūsų tikiuosi, ponia Van Rompoj. Aš tikiuosi, kad jūs įnešite naujos, naujo pagreičio Europai. Esate iš tos valstybės, kuri E, puikiai galėtų tą padaryti. Ir aš manau, kad strategija 2020 neturėtų būti vien tik tai žodžiai. Turime mąstyti apie vidutinės trukmės strategiją, kalbėti absoliučiais terminais ir peržengti nacionalinius interesus. Sutinku su ponu Lamberts. Tai ką taryba pasakė apie finansinės perspektyvas, mums dabar tikrai nesuteikia europinės vizijos. Tiesiog taryba spaudžia stabdžio pedalą. Ir jūs taryboje teigiate, kad mums reikia ekonominės pinigų sąjungos visomis prasmėmis. Reikalingos sustiprinto solidarumo, reikalingas sustiprintas solidarumas. Ir tos problemos, kurios, kurios yra Graikijoje, jas aišku iš dalies sukūrė ir pati Graikija ir jos atsirado dėl solidarumo trūkumo. Dėkuoju toliau, ponas Biutikofer, pusantros minutės puikius tikslus suformuluoti yra pakankamai lengva. Tai daro kiekvienas žmogus kiekvienų metų pradžioje. Kiekvienas savo susiformuluoja gražius tikslus, bet kad tie tikslai taptų kažkokiu konkrečiu tvarkarašiu, tai yra susiję su tuo, ar galima atsakyti klausimą, kas, kada, kur, kaip ir kiek ko darys. Taigi mes žiūrėsime, ar ši e, darbo tvarkė ES 2020 bus tokia sėkminga. Ponas Daulis iš pradžių pasakė vieną esminę mintį. Šios diskusijos esminė mintis yra ta, ar mes esame pasirengę atsisakyti nacionalinio suvereniteto dėl bendros ekonominės politikos, ar mes atsisakome geriau e, ES tvarumo, atsisakome euro ir atsisakome to, ką kūrėme kelis dešimtmečius, nes tokia dramatiška yra šita alternatyva. Aš norėčiau e, paprašyti, kad ir CDU partijos nariai labai aiškiai išsakytų tokias mintis, nes yra aišku, kad Vokietijos konservatoriai dažnai e, kaišiojo pagalius į ratus. E, gerbiami pirmininkai, aš norėčiau pasakyti, kad ne tik tarybos pirmininkas turėtų su ambicija ir pasitikėjimu savimi pasakyti, kad taryba e, suformulos atitinkamas gairias. Ir komisija turi prisimi, prisimti atsakomybę įgyvendinti tas gairias savo aktyviu darbu, kad būtų e, kuriama e, ekonominė valdysena ES, kad nebūtų daromi sustarimai tarp ponios Merkel ir pono Sarkozy, kad būtų valdoma bendrai ir siekiama bendrų tikslų. Dėkoju, sako pirmininkė, kitas kalbėtojas yra ponas Angurakis, vieną minutę. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie neformalios tarybos rezultatus ir žinote, kad šiuo metu visi Graikijos darbuotojai be išimčių streikuoja ir kritikuoja tas priemonės, kurias, kurių ėmėsi ES ir tą politiką, kurią vykdė tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų vyriausybė nes buvo imas, imamasi nepopuliarių veiksmų, kad būtų padidinami monopolių laimėjimai. Atrodo, kad mums grėsia visos ES darbuotojų streikai. Ir šioje kovoje jūs pamatysite, kad jūs susidursite su masinėmis demonstracijomis, bet keista, kad ponas Baroso apie tai net neužsimena. Mes kalbame apie profsąjungų streikus. Tie streikai šiuo metu vyksta įvairiose šalise. E, euros tapo e, vienpusio eismo gatve. Mes susidurėme su tam tikrų įmonių monopoliais. Manau, kad darbuotojų atsakymas gali būti tik tai, e, darbuotojams atsakymas tik gali būti toks, kad mūsų veiksmai turi tarnauti jų labui. Dėkuoju toliau ponas Borgesijo. Norėčiau išreikšti solidarumą Graikijai, tačiau realiai mes e, taikėme griežtą politiką šios ES valstybės narės atžvilgių. Ponas Van Rompoj e, spados konferencijoje teigė, kad buvo bandoma įkurti tam tikrą, diktat, įsteigti tam tikrą diktatūrą ES tam, kad taryba gautų vis daugiau teisių nei valstybės narės. Prieš šį viršūnių susitikimą jis išsiuntinėjo laišką vyriausybių ir valstybių vadovams ir teigė, kad tarybos nariai yra atsakingi už ekonominę strategiją ir jų valdymą. Ir jie Tas pats turėtų būti daroma ir ES lygmenių. Taigi taryba gali stabdyti Europinę strategiją. Taip pat jis teigia, kad mes norime turėti tam tikras gairias ir mes galime būti tik tai tam tik, tikras orientyras. Tai yra imperialistiškos mintis, kurios buvo išsakytos komisijos koridoriuose, kai buvo prašoma, kad 80 procentų valstybių narių skolų taptų ir 80 procentų jos taptų ES skola. Ta super vyriausybė bando paversti ne tik Graikiją, bet ir kitas ES valstybės narės protektoratais. Dėkoju toliau ponas Melcer pusantros minutės. Europos Sąjunga dabar bando patvirtinti po Lisabonos strategiją, kuri visai neturi patikrinamų tikslų. Mes kalbame apie žalėją ekonomiką, tačiau mes e, nenorime užtikrinti Europos konkurencingumo. Juk tai yra susiję su geru infrastruktūra, su profesionaliais darbuotojais, e, e, o ne ekonominių pabėgėlių e, skatinimas. Jeigu mes kalbame apie rinkų liberalizavimą, tai negali būti taip, kad e, perinamieji laikotarpiai naujosiam valstybėms narėm būtų pratesiami už uždarų durų. Mes turime kalbėti apie, apie tuos žmonės, kurie uždirba vieną eurą. Mes manau, kad ES turėtų padėti e, silpniems regionams, o ne atimti iš jų finansinę pagalbą. Mums nereikia naujos tarybos, kuri, ide, kuri įvertintų tuos tikslus, kurie vėl nusės stalčiuje. Mes turime e, remti nacionalinį lygmenį. Europos e, Sąjungos strategija 2020 neturėtų paskatinti naujo privatizavimo raundo. Mes turime tarnauti savo piliečiams, tik tai tada Europos Sąjunga galės e, pasipelnyti iš globalizacijos proceso. Kitas kalbėtojas yra ponas Mauro, dvi minutės, prašau. Grazie, signor Presidente. Signor... Ačiū, ponia pirmininkė. Tarybos pirmininkė Galbūt jūs nesate pakankamai gerai žinomas, kaip sakė panas Varidžas, tačiau aš žinau, kokie jūsų idealai ir jie yra giliai įsišaknyje Europos tradicijose ir kultūroje ir aš tai gerbiu. Dėl tos priežasties norėčiau pakalbėti apie racionalę jūsų pasakytą kalbą, palyginti su futbolo sirgalių pasisakymais čia iš kitų lūpų. Jūsų vizija yra panaši į žaidėjo, kuris turi sutvarkyti komandos žaidimą. Ir pasikeitus taisyklėms, prieimus Visabonos sutartį, galbūt bus sunkiau įmušti įvartį ir pasiekti tikslų. Pasiremdamas tuo pavyzdžiu, aš noriu pasakyti, jog manau, kad dabar parlamentas turėtų imtis daugiau rizikos negu kiti žaidėjai ir parodyti, pademonstruoti daugiau e, vaizduotės žaidime pasinaudodamas e, naujosmis taisyklėmis, e, eiti į ataką ir pagerinti žmogau, e, komandos puolamasias savybės. O komisija pastatyti į tą poziciją, kurį galėtų įmušti įvarčius. Manau, kad tokiu būdu mes pasieksime šį beitą. Kita vertus, mes būsime gynyboje, kitaip būsime gynyboje ir mušime įvarčius į savo vartus. Taigi, pirmininkė, noriu paprašyti jūsų paremti protagonisto vaidmenį, kuris atitenka parlamentui kaip naują galimybę, kad mes visi kartu galėtume atlikti istorinės užduotis. Ir aš esu įstikinęs, kad jūs esate tinkamas žmogus. Ačiū, ponė Mauro. Toliau ponas Lopez Aguilar, pusantros minutės. Tarybos pirmininkė Komisijos pirmininkė, kalbant apie 2020 metų strategiją, visada kalbame apie strategiją po Lisabonos. Bet taip pat kalbame apie tai, kaip sužlugo Lisabonos strategija. Tai buvo strategija skirta užtikrinti ekonomikos saugumą, augimą, stabilumą, tačiau ji nebuvo sėkminga, nes mums nepavyko mums garantuoti e, tvarumo nei finansinė, nei aplinkos, nei socialinė prasme. Tačiau mes Ką mes padarėme, tai yra sukūrėme pinigų sąjungą Europoje. Tačiau mes ilgą laiką kūrėme bendrą Europą su bendra pinigų sąjunga su pakankamomis fiskalinėmis paskatomis. Tačiau didelę dalį Europos dar reikia sukurti, ypač socialinę Europą. Šiuo metu nėra gerovės tarp darbuotojų, tarp tų klasių, kurios negali pasinaudoti visais pranašumais ir žmonėms dėl to kyla nerimas dėl modelio, kurio pasiūlėme Europai tvarumo, nes tas modelis nesukėl, ne, ne, nedavė socialinės anglaudos ir socialinės gerovės. Po neformalios tarybos vasario 11 dieną, ar jūs pagalvojate apie tai, ką jūs norite visi kartu padaryti tam, kad sustiprintumėme Europą? tarybos e, pirmininkas rotuojančios e, pirmininkės, e, pirmininkas Zapatero kalbėjo apie socialinius Europos aspektus, kuriai tokia, tokia, tokia Europa, kurios reikia aplinkos, aplinkos, aplinkos saugos ir e, socialinės Europos, kad pasiektume savo tikslus. Toliau, ponė Lambert. Ačiū, pirmininkė. Ponas Baroso kalbėjo anksčiau apie tai, kad reikalinga ambicinga strategija. Tiesa, kad dokumente yra tam tikrų dalių, kurios yra ambicingos, tačiau šitam efektą iš, išmetančių dujų skaičius nėra ambicingas, jis apgailėtinas ir neleis mums pasiekti savo tikslų 40 procentų sumažinimo iki 20, 2020 metų. Na, aišku, reikia kalbėti ne tik apie klimatą, bet apie išteklių turimumą ir išteklių efektyvų panaudojimą. Taip pat panašu, kad e, daug kas kartojasi, ne tik apie ekonominį augimą, kuris tampa tikslu, o ne rodikliu. Tai neturėtų būti strategijos tikslas. ES yra daug sričių, kur mes bandome augimą atsijėti nuo transporto, energijos naudojimo ir panašiai ir tai jau seniai yra atsieta nuo darbo vietų kūrimo. Taigi nekalbėkime, kad lyg augimas sukurs darbo vietas. Taip pat mums reikia kalbėti ne tik apie skurdo mažinimą, bet ir apie neligybės mažinimą. Nes dėja tai egzistuoja ir taip pat turime pasirūpinti, kad mūsų finansinės institucijos nesumenkintų mūsų ambicingų tikslų. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra ponas Karas, dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, norėčiau visų pirma Jums padėkoti už tą laišką, kurį Jūs mums atsiuntėte. E, norėčiau pasakyti, kad aš pritariu, šimtų procentų pritariu tom vertybėm ir tiem tikslam, kuriuos jūs suformulavote e, tame laiške jūsų užduotis bus gražinti į Europą valstybių narių vadovus. Lisabono strategija nebuvo bloga, tačiau pritrūko politinės valios įgyvendinti jos tikslus. Taigi jūsų darbas turėtų būti koordinuoti valstybių narių veiksmus ir e, padėti e, joms ten, kur neužtenka valstybių, e, kur neužtenka ES kompetencijos. Taip mes siekiame socialinės rinkos ekonomikos. Mums nepakanka pinigų sąjungoms, mums reikia politikos sąjungos. Mums e, visiems 2011 metų biudžetas bus tas biudžetas, kuris turės uh, E, būti susijęs su ES 2020 strategija. ES 2020 metais nėra tikslas, tai yra priemonė, e, kuri padėtų mums duoti atsaką finansų ir ekonominiai kriziai. Mums reikia daugiau e, koordinavimo fiskalinėje politikoje, ekonomikos politikoje, mokslinių tyrimų politikoje, švietimo politikoje, nes mes e, negalime siekti konkurencingumo tik vykdami ekonominius tikslus. Todėl mums reikia, kad e, smulkaus verslo aktą įgyvendintų valstybės narės, nes per tą aktą būtų galima kurti naujas darbo vietas regionuose. E, Pone komisijos pirmininkė, mums reikia, kad būtų pateiktas poveikio vertinimas visų priemonių e, ir kaip jos įtakoja visus ekonomikos sektorius, o ne tik finansų sektorių. E, mums reikia tvarių socialinių sistemų, mums reikia bendro e, paketo, kuriame būtų deficito procedūros ir veiksmų koordinavimas. Dėkoju ponui Karasui. Kitas kalbėtojas yra ponas Serkas, viena minutė 30 sekundžių. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju tarybos pirmininkui ir komisijos pirmininkui. Man patiko šiandien po pietų girdėta muzika ir tikiuosi, kad žodžiai atitiks tai muzikai, nes tai reiškia, kad mes visi supratome, jog mums reikia ir mes privalome būti objektyvūs ir pasiremti faktais. Ir tikiuosi, kad ateityje nebus bandoma dangstyti ekonomikos neteisingais skaičiais, kad nebūtų kalbama skirtingais žodžiais. Ekonomika suteikia mums priemonės, o mes patys turime nubrėžti tikslus ir turime tarnauti visuomeniai bei ekonomikai, o ne priešingai. Kaip buvo pasakyta, reikalinga ilgalaikė strategija, ne vien tik tai trumpalaikė strategija. Aš manau, kad taip turime pasimokyti iš praeities klaidų. Anksčiau turėjome didžiulį ekonominį augimą, bet dėl finansinių spekulacijų ir nebuvo atsižvelgiama į teisingumą, lygybę, aplink, aplinką ir ateities kartas. Taigi, pirmininkė, aš tikiuosi, kad kitą savaitę turėsime ambicingą darbo tvarkėje, darbo tvarkėje, kur bus kalbama apie tvarumą ir kurioje aplinkosauga, ekonominės, socialinės priemonės bus apjungtos. Keltą žodžių apie socialinius darbo tvarkės aspektus. Yra siūloma svarbių dalykų. Na, o piliečiai turi ir svajonių, ir baimių. Jie bijo būti išmesti iš darbo rinkos. Jie bijo nukentėti nuo spekuliacinių rinkų tų rinkų, kurios jau sugriovė mūsų finansinės sistemas. Taigi mums reikalingas visapusiškas užimtumas, įtraukiantys kokybiški darbai žmonėms. Europos tikslas turėtų būti ne socialinių standartų mažinimas, o puikių tikslų siekimas. Ačiū ir toliau, panas Gygal, vieną minutę. Pone pirmininkė, Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad Europos ekonominė krizė yra tokia baisi, kad šioje situacijoje reikia laukti konkrečių pasiūlymų. Konkre... Tokių konkrečių pasiūlymų, kokie ir buvo suformuluoti čia skirtingų frakcijų atstovų. E, ekonomikos valdymas, e, jo nuolat yra reikalaujama e, pateikite pasiūlymą, kaip galima pasidalinti e, baisaus įsiskolinimo riziką, kad Graikija nebūtų prispausta baisių palūkanų. E, padarykite pasiūlymus, kuri, e, kurie padėtų. E, sukurti balansą Europos Sąjungoje, kad būtų baudžiamos ne tik valstybės narės, kurios turi biudžeto deficitą, bet ir tos, kurios nevykdė reformų. Mums reikia tikslių Europos Sąjungos statistikų, e, mums reikia efektyvios mokesčių politikos. E, parlamentas nuolat jums teikia pasiūlymus. Jūs galiausiai turite dabar pateikti mums konkrečius veiksmus. Dėkoju, toliau kitas kalbėtus yra ponas Odi, dvi minutės. Pone tarybos pirmininkė, ponė ministrė, gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, jūs atvykote į mūsų posėdį, tačiau norėjau pasakyti, kad jūs, e, kad jūs mane nuvylėte e, tuo, kad jūs dar gruodžio pirmą dieną neprisistatėte Europos piliečių atstovams. Jūs E, vykdote politiką, tačiau jokia politika yra neįmanoma be demokratijos. Airijos ir Prancūzijos referendumų rezultatai rodo ir įvairios e, nuomonių apklausos rodo, kad ES piliečiai nėra prieš Europą, bet jiems susidaro įspūdis, kad ES politika kuriama be jų. E, ir tai tokia nuomonė susiformavo dėl ponios Merkel ir pono Sarkozy veiksmų. Pone pirmininkė, jūs turite suprasti, kad niekas negali vykti be piliečių ir be piliečių atstovų. Mūsų parlamentas taip pat jau suprato, kad neįmanoma nieko įvykdyti be valstybių, be valstybių e, vadovų ir vyriausybių vadovų. E, ES piliečiai nebesupranta tų sukretimų, nuo kurių jie kenčia. E, jūs turite įtikinti juos, kad Europa yra ne problema, o problemos sprendimas. Jūs turite pristatyti savo ES e, vietos pasaulyje viziją. Jūs e, turite e, pa, konkrečiai pasakyti, kas yra jūsų strategija. Aišku, mums reikia išorės veiksmų tarnybos, aišku, mums reikia e, valstybių narių vadovų, bet mums reikia taip pat ir jų piliečių. Jūs esate dabar ES galva, jūs esate tas žmogus, kuris yra e, svarbiausias ES valstybės susi, priima politinius sprendimus. Ačiū Dievui, kad jūs esate čia, prašau pasitikėkite piliečiais. Dėkoju toliau Koferati vieną minutę. Grazie, Presidente. Nel definire la... Ačiū pirmininkė. Apibrėždami vidutinio laikotarpio strategiją turime atsižvelgti į ekonominės krizės pasiekmes. Taip pat ir tuos apribojimus, kuriuos mums e, davė prasti ankstesnės strategijos rezultatai. Krizė parodė, kas atsitinka su augimu ir užimtumu. Jeigu norime pasiekti visiško užimtumo, tai turime visų pirma reguliavimo priemonių, kad galėtume prižiūrėti bankų sistemą, kad nebūtų skurtos neigiamos sąlygos, kurios tiesiog baudžia žmonės. Turime ieškoti investicijų naujovėms, tyrimams ir švietimui. Visų pirma, taip pat turime judėti ekologiškos ekonomikos e, link, kad tokių investicijų atsirastų, reikia euro obligacijų ar sistemų, sistemos, kad pasiektume ekonominių tikslų. Tokie yra svarbiausias Lisabonos tikslai. Kalba. Mhm kažkokie trūkdžiai sistemoje. Mes taip pat turime pradėti iš naujo socialinį dialogą kaip sanglaudos dalį ir užtikrinti, kad ilgalaikis nedarbas nebus nuolatinis. Dėkoju, toliau ponia Del Castillo, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė pirmininkę Van Rompojų, pirmininkę Baroso, nors jūsų čia jau ir nėra. Kaip ten bebūtų, man labai buvo malonu jūs abu matyti kartu. Taip pat buvo gera matyti, kad jūs abu sutarėte dėl esminių sąlygų dėl ES strategijos, strategijos artimiausiams dešimt metų. Tai yra labai svarbu. Buvo labai įdomu išgirsti, ką jūs abu pasakėte apie šią strategiją. Atrodo, kad iš esmės sutinkate abu dėl tos strategijos. strategijos. Ji turėtų būti įvykdoma, jūs sutarėte, kad ji turi būti nuolat vertinama, kad pamatytume, ar pažanga pasiekta. Tai yra ypač svarbu ir tai yra didžiulis pokytis palyginti su Lisabono strategija. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką, tai yra vidaus rinkos klausimas. Jau daugiau kaip 20 metų Europos vidaus rinka egzistuoja, po 20 metų vis dar turime daug ką nuveikti, kad pasiektume tą tik, tikrąją bendrą rinką daugelėje sektoriuje. Kai kuriais atvejais tai yra nauji sektoriai, pavyzdžiui, skaitmeninis sektorius. Tačiau ir kitose sektoriuose yra toks, tokia fragmentacija, tiek kliučių, kad mes e, ekonomikai neleidžiame taikyti masto ekonomikos, kad galėtume sukurti tą konkurencingumo lygį, kurios, kurio reikia. Ir tuo pačiu augi, užtikrinti augimą ir užimtumą. Pone Van Rompojau, pone Baroso, mums reikia daugiau politinės energijos. Be to, negalėsime pasiekti to, ko norime. Mums reikia tikrų lyderių. Jūs, ponai, e, susidurėte su didžiausia atsakomybė Aš iš tikrųjų tikiuosi iš jūsų būtent to. Ačiū toliau. Ponas Bulman, viena pusantros minutės. Pone pirmininkė, Pone tarybos pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos, norėčiau paminėti du aspektus. Mes iš tiesų turime e, strategiją, kuri, ar mes iš tiesų jau turime e, sėkmingą strategiją, ar ES 2020 yra sėkminga strategija? Ne E, ir galiu pasakyti, kodėl. Jeigu valstybės narės sako, kad mes visų pirma konsoliduosime biudžetą, o paskui tik tai rūpinsimės ekonomiką ir darbo vietomis, tai taip mums nepavyks pasiekti sėkmės. Jeigu jūs manimi netikite, paskaitykite E, Tarptautinio valiutos fondo ataskaita, kuri buvo pateikta vakar dieną, jeigu mes nevykdysime integruotos strategijos, kurios pagrindinis tikslas bus užimtumas, mes neturėsime jokių galimybių išspręsti šią krizę. E, toliau, ar mes turime kokį nors atsakymą e, dėl tų, kurie labiausiai kenčia nuo krizės? Kol kas mes neturime jokio atsakymo ir klaidas padarė ne viena valstybė narė, o daugiau valstybių narių. Jeigu jūs paskaitysite, pamatysite duomenis, kuriuos pateikia ekonomikos analistai, e, jūs e, pamatysite, kad dėl Graikijos problemos e, kalti spekuliantai, rizikos fondai. Tai yra Tai tos institucijos, ta sąranga, kurios jūs komisija nesugebėjote kontroliuoti. Mums reikia e, tokios kontrolės sistemos, kuri padėtų e, užtikrinti Europos politikos veiksmingumą kovojant su krizės pasiekmėmis. Pirmininkė, toliau ponė Giori, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, kadangi esu trigubo pirmininkavimo e, valstybės, kuri priklauso trigubai, trigubą pirmininkavimui atstovas, atstovė, norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tikiuosi, kad e, tas naujasis mandatas sustiprins Europą ir su, visi geriau suprasime, kaip veiks Europos e, taryba su savo naujoju pirmininku. Mums reikia aiškesnių gairių, tai yra patikimumo klausimas. Turime pasirūpinti, kad ši programa nepakliūtų į tuos pačius pastus. Esu iš valstybės, kuri anksčiau buvo komunistinė ir matau, kad yra tam tikras pasipriešinimas tiems planams, tam planavimui centriniam planavimui. Ir aš manau, kad reikia nuspręsti, kam skirta ta naujoji strategija, kas yra tie adresatai. Jeigu manysime, kad adresatai yra ES piliečiai, kurių paramą mes norime laimėti, su kuriais norime kartu dirbti, ir sukurti tokią ES, kuri būtų stipresnė ir konkurencingesnė, tuomet mes turime taip ir elgtis ir pasitelkti Lisabono sutartį ir visapusiškai traukti Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus. Šiandienės diskusijos tai nėra vien tik tai na, įprastinės procedūros, kai yra paskirstomi pranešimai ir sprendžiamos kitos parlamento darbo procedūros. Aš manau, kad svarbiausia yra kalbėti apie užimtumą darbo vietų kūrimą. Tai yra bet kokios strategijos esmė. Kaip tą pasieksime, kol kas mes nežinome. Turime prioritetus, siekiame artimesnio ekonominio koordinavimo ir manau turime atsižvelgti į keletą dalykų. Jeigu kažkas nepavyksta, nebandykime, na, to lipdyti iš naujo ir dabar turime naująją sutartį, naująją strategiją ir ta strategija turi tarnauti visiems ES regionams, įmonėms, žmonėms. Taip pat mums reikia pasirūpinti, kad strategija būtų sukurta taip, kad atspindėtų valstybių narių realybės. Dėkoju toliau, ponia Podimata, dvi su pusė minutė. Dėkoju, ponia pirmininkė. Tai iš tiesų labai įdomi diskusija dėl strategijos ES 2020, tačiau mes visi žinome, kad neformalioje vadovų taryboje, e, vadovų taryboje pagrindinis klausimas buvo Graikijos klausimas ir mes žinome, kad ta neformali vadovų taryba parengė e, valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškimą ir tai yra politinis e, parem, Graikijos politinis paremimas. Ir buvo, e, bet taip pat buvo nustatyta, kad Graikija neprašė finansinės pagalbos iš ES. Graikijos premjeras nuolat sakė, kad Graikijai nereikia jokios finansinės pagalbos nei iš Vokietijos, nei iš Austrijos, nei iš kitų mokesčių mokėtojų pinigų. E, Graikija pati susimokės savo skolas E, ji jau paskelbė priemonės, kuriomi jinai to sieks, ponė Verhofstadt. Tai netiesa, kad Graikija patvirtino, kad visi tie faktai dėl Goldman Sachs e, nėra teisingi. Visi duomenys buvo pateikti laiku. Komisijos pirmininko nėra, tačiau aš norėjau pasakyti e, jam vieną dalyką, kodėl mes dabar tik tai kalbame apie Graikiją, kodėl tik iš Graikijos reikalavimą, kad ji patikslintų duomenys. E, tai yra e, praktika, kurią nuo, 8, nuo 98 iki 2008 metų praktikavo daugelis valstybių narių. Kodėl kitos valstybės narės nebaudžiamos? Valst... Graikija neprašo finansinės paramos, Graikija prašo kito dalyko. Tai yra dalykas, kuris yra savaime suprantamas ir savaime suprantamas ne dėl to, kad esi eurozonos narys, o kad esi Europos sąjungos valstybė narė. Mums reikia politinio solidarumo ir atviro sąžiningo pasitikėjimo. Mums reikia paramos, kuri būtų ne tik žodžiai, bet kuri turėtų turinį, esminį turinį. Ir e, kad tie mūsų pasisakymai nebūtų užmiršti, kai mes paliekame šią e, plenarinių posėdžių salę. Graikija nenori, kad būtų spekuliuojama jos tema. Mes prašome pagalbos įgyvendinant priemonės, nes jeigu e, e, bus spekuliuojama šio klausimu, tai mes nepadėsime Graikijai įgyvendinti e, savo tikslų manau, kad mes visi dabar turim imtis atitinkamų priemonių, kad apgintume eurą ir eurozonačių. E, dėkoju e, ir norėčiau informuoti visus kolegas, kad mes šiandien E, catch the eye procedūrai turėsime tik penkias minutės ir nedaugiau, nes mes labai vėluojame. Kiekvienam kalbėtojui bus e, skirta po vieną minutę. Jau dabar 30 kalbėtojų paprašė žodžio, todėl norėčiau pasakyti, kad daugiau nebeprašykite žodžio, tikrai jo nebesuteiksime. Deja, taip yra. Dabar ponas De Castro, vieną minutę. Pone pirmininkė, turiu pareikšti apgailestavimą ir viso Žemės ūkio komiteto apgailestavimą, kurio pirmininku esu, dėl to, kad nieko strategijoje nekalbame apie Žemės ūkio ir maisto grandinę, nes šioje strategijoje nėra svarbiausių iššūkių susijusių su maisto tiekimo saugumu ir e, augimu užimtumu žemės ūkio rajonuose. Kaip galima kalbėti apie tvarę Europą, nesuprantant, jeigu 35 procentai visos ES žemės yra tvarkoma e, ūkininkų, kaip negalima atsižvelgti, negalima nesižvelgti į 30 procentų visų žmonių, kurie dirba žemės ūkėje. Prieš e, kalbėdami apie naujas darbo vietas turime apsaugoti jau esamas Žemės ūkis taip pat užtikrina svarbiausias paslaugas, bioįvairovę, landšafto. Visą tai yra labai svarbu visuomeniai. Ispanija, pirmininkaudama, pakartojo poreikį stipriai žemės ūkio politikai. Ir man labai rūpi, ponia pirmininkė, ši misija. Tikiuosi, kad Europos parlamentas šią klaidą išteisys. Ir paskutinis pasisakantis ponas Jekonsari, vieną minutę. Pone pirmininkė, pagal kinų kalendorių yra tigro metai, o Kinija yra tigro ekonominė tigrė. Na, o Indija šiuo metu yra didžiulė statybų vieta. Aš manau, kad Indijos vystimasis padarys didelį poveikį Europai, todėl mums reikia naujo ritmo, naujo, e, naujų pasiūlymų, naujų galimybių pagal šią strategiją. Mums reikia bendros ekonominės polik, politikos, mokesčių politikos. Turime išryškinti, išsiaiškinti tos silpnasias vietas, e, investuoti į naujoves ir darbo vietų kūrimą. Turiu klausimą, kokia yra ta Graikijos strategija, kaip tuo pagrindu jie kontroliuos ateityje sutarčių įgyvendinimą. Kaip galime užtikrinti, kad ši strategija veiks geriau negu Lisabono strategija, nes valstybės narėms ji visiškai nerūpėjo. Ačiū kolegos, dabar penkios minutės, penki pasisakantieji. Jeigu trumpai kalbėsite, galbūt dar vienam suteiksime žodį. Dabar ponas Marinesku. Ačiū, pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, malonu Jūs čia matyti, Europos parlamente. Nustebau, kad taryba taip skuba priimti sprendimą, nesikonsultuodama su parlamentu. Mums reikia strategijos 2020 dėl to, kad Lisabono strategija tapo nesėkme, tačiau dokumentai, kurie yra padalyjami, yra bendro pobūdžio, nėra kalbama apie iššūkius ateityje. Vienas pavyzdžių yra socialinė dimensija. Viena mūsų problemų yra ta, kad visuomenė senėja, trūksta įgūdžių, kvalifikacijų. Mažiau nei 2 procentai biudžeto skiriama inovacijoms, moksliniams tyrimams, tai yra klaida, kurią reikia ištaisyti. Moksliniai tyrimai, inovacijos gali būti pagristos privačia, privat, privataus viešojo sektoriaus partnerystė. Reikia tokiu būdu užkisti kelią protų nutekėjimui. Ačiū pirmininkė, bandysiu trumpai pasisakyti. Apgalėstauju, kad komisijos pirmininko nėra, bet džiaugiuosi, kad yra komisaras atsakingas už institucinį bendradarbiavimą. Ir aš manau, kad tam, kad strategija 2020 būtų sėkminga, reikia kalbėti apie tai, jog institucijos privalo tarpusavėje konkuruoti ir bendradarbiauti. Ir sukurti tokias priemonės, be kurių mes negalėtumėme įgyvendinti reikiamų tikslų. Taip pat manau, kad svarbu atsisakyti nacionalinio egoizmo. Egoizmą paversti nacionalinę atsakomybę, taip pat atsakomybę ir ES lygmenių, nes mes abejojame galimybėmis kalbėti apie socialinę mokesčių politiką. Jeigu to nedarysime, nebus įmanoma įgyvendinti uždavinių, kurie yra susiję su ekonomikos politika ir bendra politika, tam, kad na, ES būtų konkurencinga. Matau, kad ponos Tas salėje nėra, tuomet žodis teiksiu ponui Daf. Um, Pone pirmininkė, aš su Jums labai dėkingas už tai, kad savo darbo apibūdinote taip, kaip jį apibūdinote, tačiau ne visiškai suprantu, kodėl nesutinkate atsakyti į mano parlamentinį klausimą. Norėčiau paprašyti Jūs dar kartą pasvarstyti Jūsų nuomonę dėl parlamento klausimų e, reikalo. Ir taip pat noriu atsiprašyti už e, negražų, gėdingą Nigelo Faridžo elgesį ir užtikrinti jūs, kad didžioji dauguma e, Junktinės karalystės parlamento narių traktuos jūs su didžiausia pagarba. Labai ačiū. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Papanikolau. Dėkuoju, ponė pirmininkė pastaruoju metu visų žvilgsniai buvo nukreipti į Graikiją. Ir tą jau minėjo daugelis mano kolegų. Visame pasaulyje vyrauja ekonomikos krizė ir rimtų ekonominių problemų turi ne tik Graikija, bet ir kitos valstybės. Ta mes žinome visi mes e, susidurėme su didžiulio masto, iki šiol nematyto masto krize ir matome, kokie baisūs dalykai buvo vykdomi, kad jie atvedė į, kita, į kitos krizės. E, norėčiau pasakyti vieną svarbų dalyką. Graikija nežlugs, Graikija nėra ant bankroto ribos, Graikija nenori finansinės pagalbos, Graikija prašo tik politinės pagalbos, Graikija prašo kitų valstybių narių solidarumo. E, Europos ekonominė ir pinigų sąjunga. Tai yra esminis dalyko, dalykas. Dėkoju toliau, pane Tikau. La începutul anului rata șomajului. Ačiū, ponė pirmininkė. Šių metų pradžioje nedarbas padidėjo iki 10 procentų, padidėjo biudžetų deficitai. Europos piliečiai e, reikalauja e, netidėliotinų sprendimų dėl demografinių pokyčių, klimato pokyčių, e, ekonominės krizės Europą turėtų prioritetiškai investuoti į darbo vietų kūrimą ir jų išsaugomą, švietimą, žemės ūkį, transportą, infrastruktūrą. ES reikia tvarios energetikos strategijos ir modernios saugo, saugios transporto infrastruktūros. Turime investuoti į energetinį efektyvumą, tiek kiek tai liečia pastatus ir um, pramonę. Ir tokiu būdu sukurti iki 20 metų 2 milijonus darbo vietų. Taip pat turime modernizuoti pramonės įrangą Europos Sąjungoje, o ne perkelti gamybą į kitas e, šalis. Na ir pagaliau gyvenimo senėjimas, gimstamumo mažėjimas reikalauja reformuoti socialinės sistemas, kad galėtume užtikrinti padorų pragyvenimą visiems piliečiams. Ačiū. Dėkoju ši diskusija baigta. Dabar žodis tiksiu ponui Šefkovič, komisijos atstovui, prašau. European... Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Šiek tiek vėluojame ir komisijos pirmininkas turėjo išvykti, nes turi kitų įsipareigojimų, bet man iš ties tenka garbės kalbėti jo vardu ir kalbėti visos komisijos vardu. Ir pradžioje norėčiau visiems Jums padėkoti už nuostabes diskusijas, už daug įdomių idėjų, už entuzijazmą ir paramą, kurią Jūs išsakėte ES strategijai 2020 be Jūsų paramos ES 2020 strategija nebus sėkminga. Galiu Jūs patikinti, kad komisija bus drasi. Europa 2020 piliečius, užimtumą, skurdo mažinimą pavers pagrindiniais centriniais tikslais. Galiu Jūs patikinti, kad pasimokėme iš Lisabono strategijos ir dėl to daugiausia dėmesio skirsime mažesniam, skirsime mažesniam skaičiui tikslų ir pagerinsime valdyseną. Komisija yra padrasinta ir jūsų susidomėjimo ir tikimės, kad e, jūsų parama bus stipri. Taip pat e, matome, kad Europos taryba bando skubiai e, imtis veiksmų ir atmosfera iš tiesų pasikeitė lyginant su diskusija, diskusijomis vykusiamis prieš penkerius metus, kai kalbėjome apie Lisabonos strategiją. Tačiau reikia nuveikti daugiau. Tai, kas būtų aktualu regionams, žmonėms, reikia pasirūpinti, kad tai nebūtų, kad jie nevertintų tos strategijos kaip dar vieną administracinę pakopą, kad tai taptų galimybę jiems pagerinti gyvenimą. Ir norėčiau jūsų, gerbiami parlamentarai, paprašyti, padėti mums šiuose darbuose. Nekonkuruokime tarpusavyje, tiesiog sutelkime dėmesį ties prioritetais ir bandykime pasiekti konkrečių rezultatų. ES 2020 strategijoje mes bandome įvesti trijų ramšių sistemą pažangesnė, tvaresnė, žalesnė ekonomika ir bandysime tų ramšių pagrindų kurti iniciatyvas, kuriomis bus bandoma išspręsti Europos ekonominio augimo problemas tam, kad ekonominis augimas įgytų didesnį potencialą. Daugiau dėmesio skirsime švietimui, mokymui, tam, kad darbo jėga Europoje išsaugotų konkurencingumą, Europos konkurencingumą. Manome, kad strategija 2020 turi būti susieta su stabilumo augimo paktu, kadangi tai svarbu ekonominiam stabilumui. Šiandien daug kalbėjome apie Graikiją. Norėčiau Jūs patikinti, kad buvo pasiektas susitarimas, kad valstybės imsis ryštingų veiksmų tam, kad būtų užtikrintas stabilumas eurozonoje ir komisija daug dirbs su Graikija, bandys išsiaiškinti, kaip būtų galima tas rekomendacijas įgyvendinti. Komisijos misija kartu su Taptiniu Baltos fundu, fondu dabar yra Atenuose, yra bandoma įvertinti Graikijos e, situaciją. Taigi galiu aiškiai pasakyti, kad turime priemonių užtikrinti finansiniam stabilumui eurozonoje. Kalba ypatingai eina apie eurozonos narės komisiją, Europos centrinį banką, mes bandome sukurti europinį, europinę sistemą koordinuotiems veiksmams, bet kiekviena pakopa šiame procese turi vykti sklandžiai. Dabar Graikijai reikia paskubėti ir greičiau gyvendinti reformas, priimti gyvendinti reikiamas priemonės. Taigi aš manau, kad mes esame pasirengę imtis e, drąsių veiksmų tam, kad pagerėtų situacija Graikijoje ir kad būtų gyvendinta strategija 2020. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κύριος... Dėkoju. Dabar žodis tikimas ponui Van Rompoj, tarybos pirmininkui. Monsieur le Président, chers collègues. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, man iš tiesų džiugu, kad dalyvavau šiose diskusijose, džiugu, kad jūs mane pakvietėte į šias diskusijas. Uh, pačioje pradžioje, kai buvo tik kūriamos idėjos strategijos S2020 e, vasario 11 dieną jau įvyko diskusijos, o kovo pabaigoje bus pavasario vadovų taryba. Ir strategija 2020 arba užimtumo ir ekonomikos saugimo strategija bus patvirtinta birželio mėnesį. Taigi mes dar turime laiko apie ją diskutuoti ir kalbėti apie gautinius veiksmus. Taigi aš Džiaugiuosi išgirdęs iš jūsų lūpų tokį, tokias didžiulės europinės ambicijas ir man džiugu girdėti, kad jūs visi suprantate, kaip svarbu, kad mes pradėtume kuo greičiau konkrečiai e, greit, e, veikti. Ekonominė strategija. Aš čia išskirčiau tris etapus. Pirmasis etapas yra tas, kurį mes dabar išgyvename. Tai yra ekonominė krizė ir visos jos pasiekmes. Galbūt galėčiau išsireikšti šiek tiek kitaip, negu šiandien jau nuskambėjo. Aš norėčiau paaiškinti, aš e, pabandysiu, ką mes galime teigiamo rasti ES. Juk iš tiesų prisiminkime, pastaruoju metu įvyko daug ir teigiamų dalykų. Mes e, pasimokėme iš krizės, iš, 30, iš ketvirtojo dešimtmečio krizės Ir dabar kaip tik praėjo jau vieneri didžiosios krizės metai. 2010 metais daugelie valstybių narių jau pastebimas teigiamas ekonomikos augimas. Ketvirtajame dešimtmetyje taip nebuvo. Ta krize tęsiasi iki dešimtmečio pabaigos. Kodėl mes matome teigiamų poslinkių? Todėl, kad mes ėmėmės priemonių, kad išgelbėtumėme finansinės institucijas, ne dėl to, kad mes jas labai e, mylėtume, bet dėl to, kad mes žinome, kad be jų neįmanoma ekonomika. Mes vykdėme e, pažangę, protingą e, pinigų fiskalinę politiką. Mes skiriame lėšų ekonomikai, prieš 70 metų tai neįvyko. Ir mes, e, nepaisant visų problemų, sukūrėme e, stabilios valiutos zoną. Ketvirtajame dešimtmetyje valstybės konkuravo tarpusavyje, o dabar mes to nematome. E, tuo metu buvo vykdomos rizikingos biudžeto politikos, kad būtų atgaivinta ekonomika, o dabar mes siekiame kuo didesnio biudžeto balanso. Taip pat mums pavyko išsaugoti vidaus rinką. Aišku, ji kol kas neveikia tobulai, ją dar reikia tobulinti. Mes dar pateiksime konkrečių pasiūlymų, tačiau nu, mes nepadarėme svarbiausios ketvirto dešimtmečio klaidos, mes e, ne vykdėme protekcionistinės politikos, taigi mes pasimokėme iš ketvirtojo dešimtmečio krizės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dėka ES buvo e, sukurtas e, dvidešimtukas G20, tai, yra, tai buvo mūsų iniciatyva. Ir yra labai svarbu, kad didžiosios, stipriosios pasaulio valstybės susėstų prie vieno stalo. Mes ir toliau tęsime uh, E, tokią politiką, tokius veiksmus. Europos Sąjunga ne, negali visuomet būti toksai vienis, kuris tik tai ginasi, ji turi pati daryti aktyvius veiksmus. Mes dabar kalbame apie naują strategiją ir joje reikia atrasti pusiausvirą tarp pagundos kiek įmanoma greičiau kurti mokestinės paskatas ir sukurti e, tvarią biudžeto sistemą, kurios mums reikia, kad mes galėtume užtikrinti pensinių e, fondų finansavimą, kad mes galėtume užtikrinti apskritai visos socialinės sistemos veikimą. Mes turime stabilumo ir augimo paktą, kuris mums suteikia e, tokias galimybės. Tai nereiškia, kad mes iš karto pasieksime biudžeto pusiausviros. Aišku, mes turime eit, eiti žingsnis po žingsnio. Visų pirma, pirmam, pirmajame etape turime susi, pasiekti 3 procentų rodiklio, Taigi, tokiu, e, ta prasme mes vykdome gana protingą politiką. Dabar, e, kalbant apie Lisabono strategiją, mes žinome, kas yra silpnosios šios strategijos vietos, tačiau neturime pamiršti, kad finansinė ir ekonominė krizė mums sutrukdė įgyvendinti Lisabonos e, tvarkaraštį. Aišku, yra tam tikrų spragų, mes juos visi žinome, aš jų čia dabar nevardinsiu, bet svarbiausia yra tai, kad reikia vykdyti esminės reformas tiek europinėme, tiek valstybių narių ligmenyje. E, tai reiškia, kad reikės priimti atitinkamus e, sprendimus fiskalinėje politikoje. Jūs gavote mano laišką, jūs matėte, ką aš jame suformulavau ir tenai e, sakiau, kad e, E, diskusija dėl biudžeto e, turi būti susieta su ekonominėmis reformomis, nes jeigu mes sakome, kad e, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje turi įvykti daugiau dalykų, tai tuomet tai turi būti, tai turi atsispindėti ir finansinėje perspektyvoje, nes tai yra susijęs su tam tikrais biudžeto sprendimais. Toliau e, kitas mūsų sprendimų poveikis Lisabono strategijai. Viskas, ką mes e, pristatome kaip tikslus, ne visuomet yra e, labai lengvi tikslai. Dažnai tai būna kaip tik labai sunkus tikslai. E, ir jie sunkus yra dėl to, kad yra noras vykdyti reformas, tačiau esminis klausimas yra, kaip mums pavyks tas reformas įgyvendinti. E, iš ES reikalaujama griežtų reformų, tačiau grįžus į e, savo valstybės narės dėje mes nejaučiame tų reformų, taigi mes turime būti nuosek, nu, nuoseklus. Negalime tikėtis, kad e, reformas įgyvendins tik ES. E, mes ji gali inicijuoti tas reformas, tačiau valstybių narių ligmenyje reikia labai daug nuveikti. Taigi mes čia kalbame apie politinę valią, e, kurią reikia parodyti. E, nuolat sakoma, kad reikia, reikia privalomų priemonių net ir stabilumo paktas, kuris siūlė e, daug tokių privalomų priemonių, nepadėjo e, gražinti tvarką kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi metodas e, dar nėra svarbiausias dalykas. Kad jis būtų įgyvendintas, reikia politinės valios, politinės veiklos. Kalbant apie ekonominę strategiją galbūt reikia tam tikrų privalomų priemonių, bet Lisabonos sutartis numato, nenumato tokių dalykų, kalbant apie ekonominės gairias. E, ne aš sukūriau Lisabonos sutartį, tą darė kiti žmonės, tačiau joje nenumatytos sankcijos, kurios būtų susijėtos su ekonominėmis gairėmis. Pavyzdžiui, pažiūrėkite į 121 straipsnį. E, jis tai įrodo. Taigi mums reikia politinių veiksmų, politinių veiksmų iš valstybių narių e, pusės, bet tų politinių veiksmų, bet tos politinės valios mums nepavyks nieko pasiekti. Na ir paskutinė mano pastaba bus susijusi su Graikija. Manau, kad mes pasiuntėme aišku ir teisingą signalą. Tai yra, kad svarbiausia kalbėti apie Graikijos vyriausybės atsakomybę, kad Graikijos vyriausybė turi prisimti tą atsakomybę, ji turi susidoroti su labai sudėtinga situacija. Ir Graikijos vyriausybė vasario 11 dieną mums e, pasirodė, kad ji yra labai ryštinga, ji pasakė, kad jeigu nepakaks E, tų priemonių, kad mes sumažintumėme e, biudžeto deficitą 3 pro, iki 3 procentų BVP, tai mes tada imsimės kitų priemonių. Bus griežtinama kontrolė ne tik iš Europos komisijos, bet ir iš ECB e, pusės. Taip pat bus pasitelktas ir tarptautinis valiutų fondas. Taigi, Graikija parodė aišku signalą, ji pripažino savo atsakomybę, o jeigu iškils tokia būtinybė, aišku, tada bus svarbus solidarumo elementas, Graikija kol kas sakė, kad nereikia apie tai kalbėti, tačiau mes turime pasiūsti du signalus. Pirmasis signalas yra atsakomybė, antrasis signalas yra solidarumas, jeigu jo reikės. Aišku, mes turime pasimokyti iš praeities klaidų. Graikija turi pasimokyti iš to, kas vyko pastaraisiais metais. E, visa eurozona turi pasimokyti, ypač kalbant apie duomenų rinkimą. Ir manau, kad ši krizė yra tam tikrą prasme ir iššūkis, nes mes e, jos dėka galėsime pagerinti koordinavimo politiką. Kiekvieno, kiekvienos krizės metu reikia pasimokyti iš praeities klaidų, klaidų. Jeigu mums pavyko pasimokyti iš ketvirtojo dešimtmečio krizės, tai mums pavyks ir dabar pasimokyti iš šios krizės ir mes sukursime daugiau kontrolės E, daugiau bankų priežiūros taisyklių, tačiau mes visi turime pasimokyti iš Graikijos ir kitų valstybių patirties. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš čia pajaučiau tą pačią politinę valią įgyvendinti ekonominę strategiją, kuri padėtų nugalėti šiandieninius sunkumus. Daugelis iš jūsų sakė, kad mes čia kalbame ne tik apie vieno ar dviejų asmenų atsakomybę, kad mes turime kalbėti apie kolektyvinę atsakomybę, apie visų ES e, valstybių narių ir institucijų atsakomybę. Jeigu mes neprisimsime tos kolektyvinės atsakomybės, mums nepavyks išgelbėti savo socialinio modelio. Taigi dėl to aš ir atėjau čia šiandien pas Jūs ir šią dvasę, e, vedama šios minties, aš tęsiu savo darbą. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė, buvo labai malonu, kad Jūs atvykote pas mus pirmąjį kartą plenarinėje sesijoje pasisakyti. Graikijoje turime posūkį tiems, kurie užima naujas sunkias pareigas, sakoma, linkiu tau geležinės galvos, kad išlaikytum visus uh, smūgius Man atrodo, kad e, jūs parodėte, kad jeigu dar jos neturite, tai ji jums jau auga. Labai ačiū. Gerbiami kolegos, dabar yra numatyti vice, komisijos vicepirmininko pareiškimai dėl Europos parla... dėl, e, atsiprašau, dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos susitikimo. Mes pradėsime diskusijas tarybos vardu.